Uh, Mėly kolegos, uh, svečiai. Norėčiau pradėti posėdį, norėčiau pasveikinti visus jūs. Na, laikas, kaip matome, bėga, ir prisimename komisarą prieš metus, kai jisai pristatė teisėkuros paketą, o dabar jau praėjo vieneri metai ir jau yra įsibėgėję dėrybos su taryba, reguliariai yra susitinkama su tarybos atstovais ir aš tikiuosi, kad per kelis mėnesius, gal iki metų pabaigos, bet, na, Kažin, ar galime čia taip griežtai įsipareigoti ir tarti, kad e, iki metų pabaigos bus primtas sprendimas, yra juk ir daug įvairių veiksnių įtakojančių tą procesą, tai, bet aš vis tiek tikiuosi, kad būsime jau greitai pasirengę naujai politikos redakcijai. <clears throat> Kaip žinote, pirmąjį kartą Europos parlamentarai bendrai dalyvauja teisėkuros procese, reiškia tomis pačiomis sąlygos, sąlygomis kaip ir taryba. Nes dabar visam sanglaudos paketui yra taikoma įprastinė teisėkuros procedūra. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad yra daug teisėkuros strategijoje elementų, Na ir dėl daugelio elementų mes pritarėme komisijai, taip pat yra elementų, dėl kurių sutarėme su taryba. Na ir galiausiai yra tokių nemenkų ne, ir svarbių politikos elementų, kurie dar nėra galutinai, dėl kurių nėra galutinai susitarta, dar nėra parengti kompromisai. Taigi, norėčiau pasakyti, kad mes visi pritarėme naujam komisijos siūlomam požiūriui, būtent parengti vieną visą apjungiantį reglamentą dėl visų penkių fondų. Tokiu būdu bus užtikrinamas nuoseklumas, e, taisyklių nuoseklumas taikomų įvairiems fondams, taip pat e, būtų galima pasinaudoti įvairiomis sinergijomis, naudojantis įvairiais fondais, siekiant e, daugiametės finansinės programos tikslų. Taip pat mes pritarėme tam, kad Šis naujasis dokumentas, kuris keičia pastarąjį, dabar veikiantį nacionalinį strateginį pagrindą, kuris kur kas griežtesnis koordinacinis dokumentas, kuris yra susijęs su strateginė sistema, į kurią patenka irgi visi fondai. Taigi tikiuosi, kad bus išdėstomi horizontalūs principai visiems fondams ir bus sukurtas e, tinkamas pagrindas geresniam sanglaudos politikos ir kitų finansinių priemonių koordinavimui, kitų finansinių priemonių, e, kuriomis naudojasi ES siekdama augimo. Čia pirmiausia turiu omenyje horizontas 2020 ir kitus naujus elementus, e, e, Connecting Europe programą, kitos socialinės programos, socialinių pokyčių programos ir panašiai. Taipogi norėčiau pasakyti, kad mes parlamente pasisakome už sustiprintą partnerystę, kas yra siūloma naujoje, naujoje politikos strategijoje ir tikimės, kad visi svarbus klausimai ir programiniam laikotarpiui, ir įgyvendinimo laikotarpiui bus priimti bendro sprendimo prieimimo proceso būdu, ne tik atstovau ES atstovaujant komis, komisijai, atstovaujant ES, bet ir įsitraukiant ir nacionalinėms vyriausybėms, vietos ir regionės valdžios institucijoms bei kitiems partneriams kurie taip pat yra įvardyjami, kaip ir norėjo Europos parlamentas reglamente, kad būtų būriamos partnerystės su pilietinė visuomenė per įvairias organizacijas, įvairias sistemas, kad jie irgi galėtų dalyvauti tose partnerystėse partnerysčių sutartyse. Taigi aš norėčiau, kad partnerystė būtų sustiprinta naujojoje strategijoje. Taip pat mes pasisakome už teritorinį politikos matmenį, tikimės, kad kaip ir siekiame dėrybose, vietos regioninės valdžios institucijoms bus suteiktas stipresnis vaidmuo. Taip pat tikimės, kad teritorinis matmuo, kuris yra atspindėtas naujų priemonių susijusių su vietos plėtra, su vietos plėtros mobilizavimu ir kad komisijos pasiūlyme yra keletas naujų priemonių, kuriomis bus siekiama sustiprinti vietos matmenį. kalbant apie augimą, struktūrinius pokyčius ir kad bus įtraukti visi partneriai. Būtent e, tai yra labai svarbus naujosios politikos bruožas. Taip pat mes pritarėme tam, kad reikia koncentruoti finansavimą. Mes žinome, kad iš ties yra Nelengva tą daryti iš politikos patirties, nes poreikiai labai vairūs. Ir dabar, bandant e, išbristi iš krizės, suprantame, kad e, bus teks imtis daug veiksmų, kurie bus konkrečiai orientuojami į vietos ir, e, vietos ir regioninius ypatumus, miestus, konkrečius regioninius ypatumus. Dėl to mes ir pritarėme teminį koncentracijai ir bandome savo pasiūlymais ir savo įgaliojimais e, užtikrinti daugiau lankstumo šiame politikos matmenyje. Mes, nes mes manome, kad regionams ir savivaldybėms reikia suteikti daugiau judėjimo laisvės, kad jie, kad jie galėtų pritaikyti programas prie savo ypatumų, kad galėtų geriau naudotis turimų potencialų ir siekti daugiau augimo ir uh, tvarių darbo vietų. Ypatingai turint omenyje tai, kad krizė paliečia skirtingai įvairias teritorijas ir regionus. Dėl to reikia labiau teritoriškai orientuoti programas. Uh, ir atsižvelgti į tuos ypatumus. Taip pat reikalingas sustiprintas bendradarbiavimas šioje politikos srityje, nes mes manome, kad tai yra stipri jėga siekiant pozityvių pokyčių, siekiant didesnio augimo, kuriant naujas darbo vietas. Ir jeigu užsitikrinsime didesnį bendradarbiavimą, sanglaudą, konvergenciją visoje Europoje, o konvergenciją reikia stiprinti Europoje, nes panašu, kad konvergencija tikrai yra sulėtėjusi per pastarosius dešimt metų. Tačiau e, net turėdami geriausią pagrindą, geriausią sistemą sukurtą visų ES institucijų, dalyvaujant nacionaliniams parlamentams ir atstovams uh, iš vietos ir regionių valdžios institucijų, vis tiek labai svarbus artimas bendradavimas su regionų komitetu, aš norėčiau tą pabrėžti. Ir netgi jeigu tikrai parengtumėme pačią geriausią sistemą, aišku, sistema visuomet turi tobulėti, ji turi būti geresnė nei ankstesnė, tikiuosi taip įvyks ir šį kartą, vis tiek mes nesugebėtumėme nieko pasiekti, jeigu nebūtų skiriamas padarus biudžetas tam tikslui per ateinančius metus. Ir aš norėčiau paminėti čia keletą aktualių dalykų. Norėčiau Jums pasakyti, kad tai, kad turime, laukia mūsų tas biudžeto konsolidavimo, laik, biudžetų konsolidavimo laikotarpis nacionalinių lygmenių, reikia mažinti, valstybės mažina biudžetus, reikia e, sutvarkyti skolų problemas. Nepaisant tos logikos, vis tiek turime siekti tokio biudžeto ES, kur galėtum, kurio pagalba galėtumėme užsitikrinti augimą. Ir praktikai žino, kad norint investuoti reikalinga kritinė finansavimo masė. Ir e, privalome suprasti, kad konsoliduodami biudžetus nacionaliniu lygmeniu turime pasitelkti kitokią logiką ES. Reikia e, valstybinio katalizatoriaus, viešojo katalizatoriaus ir investicijų Europoje. Taip pat turime nepamiršti, kad Europos biudžetas yra investicinis biudžetas. Nepaisant e, visų neteisingų stereotipų tik tai maždaug 5 procentai biudžeto skiriama europinėms institucijoms, dauguma jų yra Briuselėje, o kita biudžeto dalis yra investicijos į valstybės narės, miestus, regionus, taigi turime kartoti tą nuolatos. Nes vyroja toks neįgiamas stereotipas ES ir ypatingai žiniasklaidoje. Na ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau pakomentuoti. biudžeto konsolidavimo procesas turės didelių padarinių vietos regioniniam lygmeniu. Reikalingas bendra finansavimas įgyvendinant Europos politiką. Ir dabar jau matome, kad finansinė atskaitomybė yra labai svarbi vietos regionų lygmeniu. Ir savivaldybių regionų biudžetų konsolidavimas panašu irgi kels problemų vietos žmonėms, e, problemų dėl bendra finansavimo ir dėl to sunkiai pavyks užsitikrinti tas europinės investicijas, tai gali padaryti nemažai žalos. Taigi mes turime nacionaliniuose parlamentuose taipogi gerai pamastyti, kaip su ta problema susitvarkyti ir kaip būtų galima čia išvengti nereikalingų tokių e, problemų ateityje. Na ir dar viena mano mintis, kurią norėčiau pasidalinti su jumis. Dabar vyksta dėrybos dėl 13 metų biudžeto. Taip pat yra koreguojamas dabartinis biudžetas. Komisaras gal galės pasidalinti, taip, na, kažina, galės taip atvirai pasidalinti su jumis tą informaciją kaip aš, bet aš manau, kad reikia kur kas daugiau finansų, kad išmokėtumėme uh, E, lėšas tiems projektams, kurie jau yra įgyvendinami ir dabar Europos komisija jau gauna atitinkamas sąskaitas. Ir kalba eina net apie milijardus eurų, yra, kurių išmokėjimas yra blokuojamas dėl to, kad biudžetas yra per mažas 12 metams. Taigi štai ir kyla tokia problema, reikia dabar koreguoti dabartinį biudžetą, kad galėtumėme apmokėti tas sąskaitas, kurias gauname iš projektų, kurie jau yra įgyvendinami, kurie yra e, stabdomi, suspenduojami, nes, nes neapmokamos sąskaitos. Taigi aš čia daug kalbėjau apie pinigus ir biudžetą, nes manau, kad e, mums svarbu, kad toje politikos rytyje pasiektumėme rezultatų, o be finansų dėja neužsita, neužsitikrinsime daugiau augimo ir naujų darbo vietų. Taigi Tiek būtų pradžiai, toks būtų mano įžanginis žodis. Dabar norėčiau pakviesti komisarą atsakingą už regionę politiką Johannes Han, kad jis pasidalintų savo mintimis su jumis. Taigi prašau, komisarė, žodis jums. Dank, Danute. Guten Morgen auch von meiner Seite. Dėkuoju, Danute. Labai džiaugiuosi galėdamas uh, vėl jūs matyti. Džiaugiuosi matydamas nacionalinių parlamentų atstovus. Man atrodo, kad tai jau ketvirtas tarp parlamentinis susitikimas. Dėkuoju už kvietimą. Būdu turime progą aptarti aktualius regioninės politikos klausimus. Tas atvirų, dūnų, atvirų durų renginiai Briuselyje dabar yra labai gausus, juose visose dalyvauja apie 6 tūkstančius e, dalyvių. Programa tikrai intensyvi, tose sustikimuose yra kalbama apie regioninę politiką. Pone Hubner jau apibūdino situaciją ir komisija bei parlamentas mato padėtį gana panašiai regioninės politikos e, srityje. Aš labai džiaugiuosi galėdamas e, keistis e, mintimis su jumis šią temą. Ateinančiomis savaitėmis vyks dėrybos dėl finansavimo ir pirmininkas Van Rompuy lapkričio mėnesį numato surenkti specialų tarybos posėdį, kuris bus e, skirtas 14-20 metų laikotarpio finansavimui. Ir tikiuosi, kad taryboje sustarimas bus pasiektas iki metų pabaigos šituo klausimų. Tad dabartinis momentas iš tikrųjų yra tinkamas kalbėti apie regioninę politiką, diskutuoti apie sanglaudą. Ši diskusija vyksta ir valstybėse narėse, sostinėse. Tad e, manau, kad turime naudoti visus įmanomus kontaktus regionų atstovai taip pat turi išnaudoti visus savo kontaktus Bruselėje šios diskusijos kontekste. Ir manau, kad iš tikrųjų dabar yra puikiai proga tai daryti. Nes šiomis dienomis galima tų kontaktų skaičių dar padidinti. Per pastarąsias savaitės Europos lygmenių buvo aptarta nemažai aktualių klausimų. Visų pirma, bendros taisyklės struktūrinių fondų srityje. Kitas e, aktualus klausimas - partnerystė ir, ir naujas fondas. Ir trečias svarbus aspektas - Europos biudžetas. Aš konstatuoju, kad e, dėrybos dėl busimų sanglaudos politikos taisyklių vyksta tinkamai, konstruktyviai. O kalbant apie kitas politikos sritis ir sąsajas su jomis, tai man atrodo, kad čia pasiekta tam tikra dinamika. Parlamentas priėmė rezoliuciją remdamasis komisijos e, pasiūlymu. Yra taip pat darbo grupė taryboje, sprendžianti šitos klausimus, artimiausiamis savaitėmis e, vyks trilogo sustikimas, tad viskas vyksta, mano nuomonė, tinkamai, einama tinkamu keliu, tinkama linkme, taryboje, parlamente ir komisijoje. Mes e, turime ambicingus tikslus, na ir dabar turime užtikrinti, kaip galima greičiau dėrybą su valstybėmis e, narėmis e, bei regionais, kad 13 metų pradžioje jau būtų įmanoma pradėti perimąjį laikotarpį prie to naujojo laikotarpio ir kad jisai vyktų kaip galima sklandžiau ir be jokio e, be jokio nutrukimo, kad viskas vyktų užtikrinant testinumą. Taip, biudžetas ir turinio dalykai. Šitie dalykai, kaip sakė ponė Hubner, yra konsensuso objektas tai dėl svarbiausių dalykų. Galbūt keletas komentarų apie bendrą strateginį kontekstą. Bendrą strategiją. Mes norime, kad regioninės plėtros, kaimo plėtros fondas, sanglaudos fondas ir žuvininkystės fondas, mes norime, kad visi šitie fondai įeitų į vieną sistemą ir kad jos apimtų bendra strategija. O tikslas, kad būtų taip pat bendras, kad valstybių narių, regionų atstovai žinotų, kokią priemonę kam naudoti. Aišku, kai kas yra čia taip pat kritikuojama, girdime kritikų balsus, yra sakoma, jog kai kas dubliuojasi, jog yra tam tikrų pilkų zonų, kad ne viskas yra aišku, bet mes bandome spręsti tas problemas, bandome nugalėti tuos e, sunkumus. Bet e, galiu Jums e, pasakyti, jog iš principo dėl svarbiausio turinio dalyko mes sutarėme, galbūt liko keletas formalių aspektų tos strategijos kontekste, kuriuos dar reikės patikslinti. Komisija nori, kad būtų tam, tam tikras lankstumas įtvirtintas, kad būtų galima veikti greitai, kad būtų čia remiamasi deleguotais teisės aktais. Taryba ir parlamentas turėjo kai kurių kritinių pastabų e, dėl šitų dalykų. Ir dabar priedas turėtų būti pridėtas prie reglamento. Tad apskritai vis dėlto aš manau, kad viskas e, eina tinkama linkme. Mes e, manome, kad kalbant apie bendras strateginės taisyklės, mes turime viską išdėstyti labai aiškiai ir būtinai turim šitame kontekste diskutuoti apie lankstumo aspektą. Turime susitarti dėl tokių procedūrų, kurios būtų racionalios. Kaip minėjau, čia yra ir deleguotų aktų variantas ir manau, kad būtent jisai mums leis užtikrinti tą reikiamą lankstumą. Aišku, mes turime galvoti apie vartotojus, vietose. Ir apie tai, ko jiems reikia. Ir tos bendros taisyklės turi būti racionalios, kad jomis remiantis sklandžiai vyktų finansavimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus e, aspektus dėl pasnerystės sutarčių. Šiame kontekste jau galim paminėti vieną dalyką, Elgesio kodeksą, parlamentas ir komisija pabrėžė štai ką čia. Reikia, kad darybose dalyvautų kuo daugiau regioninės politikos dalyvių, kad paskui atėjus laiko įgyvendinti e, šias nuostatas, įgyventi projektus, viskas vyktų tinkamai. Todėl mes įtraukėme straipsnį apie daugia pakopį valdymą. Tad e, tikslas yra aiškiai apibrėžtas ir e, kita vertus yra siekiama sutelkti visus partnerius, nevyriausybinės organizacijas, regioninės struktūras, uh, ir užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą darybose. Kalbant apie Elgesio kodeksą, tai taryba nelabai entuziastingai žiūri į šį kodeksą. Tačiau Jūs, manau, esat pakankamai entuziastingai nusiteikę šito klausimu ir tikiuosi, kad jūs pasidalysite savo mintimis šito klausimu. Pone Hubner beveik viską jau pasakė, aš pritariu jos pateiktai analizai. Na, galbūt tik tai pridursiu vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus. Tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmenimis. Mes e, esame sukaupę nemažai patirties, teigiamos patirties. Europos biudžetas, kaip e, žinome, grįžta 95 procentais atgal į valstybės narės per e, įvairią paramą, išmokas ir kitokią pagalbą. Tik tai 5 procentai to biudžeto yra panaudojami administracinėms išlaidoms padengti. Ir tai yra ne tik tai komisijos administracinės išlaidos, tai yra visų institucijų kartu paėmus administracinės išlaidos. Tai apima ir auditorumus, ir teisingumo teismą ir taip toliau. Tad 95 procentai grįžta į valstybės ir 5 procentai administracinių išlaidų. Manau, kad tai, tai yra tam tikras modelis. Ko gero, tai yra unikalus dalykas e, net ir tarptautiniu mastu, pasauliniu mastu. Ir manau, kad to, to, tokio santykio norėtų ir privačios įmonės panašaus. Kita vertus, ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Investicija, investavimas čia yra labai svarbus žodis. Mes investuojame į regionus, į švietimą, į kvalifikacijų e, stiprinimą, į gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimą. Šiaip investuojam į stipresnę Europos Sąjungą. Nepamirškime, jog mūsų yra 500 milijonų. 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Ir tai yra maždaug 5 7 procentai pasaulio gyventojų. Tačiau tie 7 procentai vis dėlto yra gerai matomi tarptautinėje arenoje, matome, kokia dalis tenka ES prekybos srityje. Mes e, turime ginti mūsų piliečių interesus, nes čia kalba sukasi apie darbo vietas, ir turint omenyje dabartinės aplinkybės, dabartinę padėtį, turime vykdyti tinkamą regioninę politiką, turime siekti numatytų tikslų ir jeigu norime pasiekti tų rezultatų, reikia tam tikro teminio koncentravimo. Tačiau, kita vertus, reikia užtikrinti atitinkamą lankstumą regionams. Todėl mes siūlom tam tikrą pasirinkimų variantą, tam tikrą meniu, nors tame meniu ne iš aštuonių patiekalų galima rinktis, bet iš trijų. Tačiau čia pasiekta ir, ir tinkama pusiausvėra tarptų trijų patiekalų. Toliau eksante e, sąlygos šitie dalykai bus aptariami per atinčias savaitės ir jeigu jūs remiate mūsų analizę, tai norėčiau, kad jūs savo sostinėse palaikytumėte E, mūsų pozicija, ypač tose valstybėse, kurios e, daugiausiai įmokų moka į ES biudžetą, nes e, mes pateikėme, mano nuomonė, įdomių, tikslingų pasiūlymų. Tačiau puikiai suprantame, kad gali iškilti ir tam tikrų sunkumų ir todėl mes tikimės, kad e, jūs pritarėte mums, kad e, tas biudžetas yra adekvatus biudžetas, kuris e, leis mums įgyvendinti bendrą europinį projektą, siekiant strateginių ir augimo tikslų, siekiant 2020 tikslų. Šis biudžetas yra numatytas daug, daug, daugiamečiam finansavimui. Du tūkstančiai 2012 metais. Mes e, norime priimti biudžetą, kuris bus e, vykdomas iki 2020 metų. Tai e, šiame kontekste turim užtikrinti taip pat tam tikrą patikimumą, užtikrintumą ir, ir in, in, investuotojams taip pat tai bus signalas dėl didesnio saugumo. Manau, kad tai turės teigiamą įtaką ir privačių investicijų padidėjimui ir ekonomikos augimai, ateities perspektyvom, tai padės sustiprinti taip pat optimizmą, nes politikoje pusė dalykų priklauso nuo pasitikėjimo. Ir mes turime siūsti optimistinius, pozityvius signalus. Turime juos siūsti jaunimui, taip pat jauniems darbdaviams. Turime jiems aiškinti, kad yra europinių lėšų, kurias galima naudoti, mikrokreditų, tačiau vis dėlto reikia numatyti ir tam tikras bendras biudžeto taisyklės. Europos lygmenių yra siekiama susitarti, norima greitai susitarti dėl šitų dalykų. Ir mums reikia jūsų būtent paramos, ponios ir ponai, ir jūsų parama turi būti rodoma nacionaliniu lygmeniu mums. Dėkoju, norėčiau pakviesti ambasadorių Kornelijus Kornelijų. Jis kalbės pirmininkaujančios ES valstybės vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Bet tai reiškia, kad pirmininkauti valstybė dirba labai intensyviai, nes aš jau turėjau sustikimą šį rytą, kurio pero pradžios laikai 10.30 E, nukėliau, kadangi labai norėjau dalyvauti jūsų posėdėje. Dėkoju e, visiems žavėme posėdėje, ponai ir ponios, Europos parlamento nariai, ponai nacionalinių parlamentų nariai. E, norėčiau pasakyti, kad man garbė ir malonumas būti čia šiandieną. Norėčiau pasakyti, kad yra puikia mintis surenkti tokį bendrą renginį, kuris padeda suartinti Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Kipro pirmininkavimo tikslas yra dirbti, kad ES taptų e, labiau artima piliečiams. Būtent dėl to mes remsime visas pastangas, kurios gilina bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Mūsų tikslas yra propaguoti demokratizavimą, demokratiją e, Europos Sąjungoje. Visos institucijos turėtų aktyviai dalyvauti sprendimų prieimimo procese, tam, kad būtų galima užtikrinti e, būsimų ES politikų veiksmingumą. Mes pirmininkavome jau ketvirtą mėnesį, jis prasideda ir jau ne, daug darb, darbų buvo padaryta, tačiau daug jų dar lieka ir nuveikti. Mūsų įsipareigojimas dirbti sunkiai yra iš tikrųjų labai rimtas, darysime viską, kad mes savo ambicingus tikslus galėtume pasiekti. Norėčiau pakartoti Kipro pirmininkavimo tikslą. Jo tikslas yra baigti darybas dėl e, daugiametės finansinės programos ir dėl e, bendro, bendrų nuostatų reglamento. Mes darome viską, kad galėtume uh, užtikrinti, kad svarbiausios ES politikos bus tinkamai finansuojamos. Mes norime, kad e, visos išlaidos būtų kokybiškos, kad kiekvienas euras būtų tinkamai panaudotas, kad būtų sukūriama kuo didesnė europinė pridėtinė vertė. Tuo pat metu pirmininkaujantis Kipras intensyviai dirba, siekdamas kuo didesnės pažangos dėrybose dėl bendrų politikų e, bendro reglamento e, Norėčiau tarti keletą žodžių dėl sanglaudos politikos 14-20 e, metams. Finansinė ir ekonominė krizė sudarė tokias sąlygas, kad yra kaip niekad būtina e, mobilizuoti visus turimus resursus ir tinkamai juos naudoti. Sanglaudos politika yra svarbi priemonė mūsų uh, bendram tikslui siekti, skatinti užimtumą, kurti naujas darbo vietas. Tai yra tas dalykas, kuris turės įtakos teritoriniai ir socialiniai sanglaudai. E, čia turėtų remti solidarumo principų. E, teisės aktų paketų prieimimas turėtų būti palengvintas artimiausių laikotarpių. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Valstybės narės ir regionai turi tinkamai pasirenkti naujo programavimo laikotarpio pradžiai, kad būtų galima sklandžiai pradėti naujų programų gyvendinimą. Tuo požiūriu mes esame įsipareigoję, kaip ir minkaujantį valstybę, padaryti viską, ką galima, kad būtų galima pasiekti kuo didesnės pažangos šiuose dėrybose. Nuo Liepos mėnesio Pirmininkauti valstybė e, taryboje pradėjo e, programą, kurios tikslas yra peržiūrėti teisės aktus ir parengti reikiamus teisės aktus iki 12 metų pabaigos. Išsprendžiant finansinius klausimus, pirmiausia, bus taip pat rengiamas taikinimo sustikimas e, dar šį mėnesį dėl biudžeto. Teritorinė plėtra, Europi, Europos teritorinis bendradarbiavimas E, finansinė valdysena ir valdysena bei e, kontrolės sistema yra e, labai svarbus tikslai, kurie atsispindės, bendrų, kurie atsispindės bendroje strateginėje programoje ir susijusiuose dokumentuose. Jau atnešė vaisių tas sunkus darbas. Kita savaitė bendroje reikalų taryboje 16 dieną laukiama, kad bus pasirašytas preliminarius sustarimas šiais klausimais. Sanglaudos politika bus įtraukta į bendrųjų reikalų tarybos posėdį kitą mėnesį ir bus aptarti dar lygiai neišspręsti klausimai. Tuo pat metu mes norėtume pasveikinti tas didelės pastangas, kurios yra dedamos regioninės plėtros ir e, plėtros komitete e, buvo parengti Liepos mėnesį teisės aktų paketas dėl e, sanglaudos politikos pirmininkaujantis Kipras ypač pabrėžia glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, svarbą to bendradarbiavimo, kalbant ne tik apie teisėkuros dalykus, nes Europos parlamentas yra mūsų strateginis partneris mūsų bendriems tikslams siekti, ypač šiais sunkiais laikais. Kaip ir daugelis iš jūsų jūsų žinote, žinome, kad teisės aktų paketas dėl sanglaudos politikos yra pradėtas nagrinėti. Taryba ir komisija diskutuoja e, šiais klausimais. Yra dalykų, kurie buvo nuspręsti jau Danijos pirmininkavimo metu. Buvo kalbama apie dalinį bendrą požiūrį ir daugelį kitų dalykų. Kitaip tariant, yra prasidėję formalūs dialogai su regi komitetu dėl bendrųjų nuostatų reglamento ir dėl e, socialinio fondo, Europos socialinio fondo reglamento. Lapkričio mėnesį buvo pradėti neformalūs dialogai dėl Europos e, regioninio fondo e, reglamento ir kitų dalykų. Visos trys institucijos laiko šios dalykus savo prioritetu. Pirmininkaujantį valstybė tikisi pasiekti bendro sutarimo tarp institucijų svarbiausiais klausimais susijęs su programavimu, kad būtų galima valstybėms narėms ir regionams suteikti daugiau tikrumo rengiantis naujajam laikotarpiui. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Europos komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą vykusi iki šiol. Pone pirmininkė, dabar paminėsiu šios dienos diskusiją. Mes kalbėsime apie partnerystės susitarimus e, ir apie bendrą e, strateginę programą. Partnerystės, e, partnerystė, kad ją būtų galima gyveninti, turi būti tinkamai finansuojama. Taryba yra prisėmusi rimtą įsipareigojimą naujų programų e, įgyvendinimui, jų pasirengimui tam įgyvendinimui ir mes tikrai laikysimės to partnerystės sustarimu. Europos parlamentas ir komisija, čia mums yra labai svarbus partneriai, yra naujų sanglautos politikos elementų 14-20 metų laikotarpiai. Ir jie yra ypatingai svarbios, tos nuostatos yra ypatingai svarbios, kad būtų galima gyventi naujos kartos ES programas. Taryba sveikina naują požiūrį, kurį siūlo Europos komisija e, siūloma atsižvelgti ne tik į struktūrinius fondus, juos apimti, tačiau taip pat siūloma e, pasitelkti taip pat ir Europos fondą kaimų vietovių plėtrai ir jūrų bei žvejybos fondus. E, visa tai yra naujos politikos, apimančios naujas priemonės. Taryba dabar nagrinėja pakeistą pasiūlymą komisijos dėl bendros strateginės programos ir e, mano, kad yra ypatingai svarbu priimti reikiamus teisės aktus ir kitas priemonės, kurios padėtų tinkamai orientuoti mūsų strateginius pasirinkimus, kad galėtume sėkmingai pasiekti išsikeltų tikslų. E, Šiuo požiūriu pirmininkaujantis Kipras skatina minist, neformalius ministerijų sustikimus. Jie prasidės jau kitą mėnesį Kipre. Sanglaudos, už sanglaudos politiką atsakingi ministrai turės progą pasikeisti nuomonėmis visais šiais svarbiais klausimais. Kaip jau sakiau, dabar šiais sunkiais laikais, kai tenka konsoliduoti nacionalinius biudžetus, E, turime intensyviai kovoti su krize, kuri regis kasdien intensyvėja. Yra būtina e, ku, užtikrinti šiame kontekste kuo efektyvesnį turimų resursų naudojimą, kad būtų galima pasiekti didesnio užimtumo ir didesnio darbo vieto kūrimo. Efektyvumas ir tinkama valdysena naujusios e, sanglaudos politikos yra ypatingai svarbus dalykai. Ministrai keisis nuomenimis apie tai, kaip šie visi nauji elementai bus pritaikyti vietose kad būtų galima užtikrinti kuo geresnį sanglaudos politikos efektyvumą ir tuo pat metu bus tengiamasi e, diskutuoti apie naujus ES iššūkius, su kuriais susiduria ES valstybės ir jų regionai. Mūsų pareiga yra tinkamai vertinti kontekstą, kad regionuose būtų galima tinkamai investuoti, kad jie galėtų išeiti iš krizės. Pone pirmininkė, prieš užbaigdama savo pasisakymą dar kartą norėčiau pasakyti, kad mums didelė garbė būti čia šiandien. Rag... Norėčiau pakartoti pirmininkaučios valstybės raginimą e, dirbti visiems ranka rankon, kad galėtume e, pasiekti mūsų išsikeltų tikslų. Šis kvietimas galioja ir nacionaliniams parlamentams, nes kalbant apie sanglaudos politiką, nacionaliniai parlamentai vaidina labai svarbu vaidmenį ją įgyvendinant. Svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinta daugia pakopė valdysena, kad būtų galima sukurti tikrą pridėtinę vertę e, įgyvendinant sanglautos politiką. Dėkoju. E, Dėkoju, ponė ambasadoriau. Tiesiog vienas sakinukas, kurį norėčiau pridurti, nes aš pirmininkausiu kaip parlamento atstovė trilogo susitikimams ir norėčiau pasakyti, kad mes dirbame toliau, nors, kaip jūs sakėte, daug dalykų dar reikia nuveikti. Aš pritariu, ponė Vasadriu, jūsų išreikštai nuomonė. Aš norėčiau, kad darybos baigis iki metų pabaigos, tikėsimės, kad dirbdami su komisija viską sėkmingai nuveiksime. O dabar Prieš pereinant prie diskusijų, norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, komisaras turi išvykti kitą posėdį. E, komisaras Almūnė turi priimti labai svarbų sprendimą, kuris nėra lengvas, kuris mums yra tikras galvos skausmas, taip ta, kitaip tariant, ir mūsų komisaras turėjo išvykti, kadangi turi dalyvauti tam sustikime. Tai pirma. Antra, visi kolegos, kurie atvyko iš nacionalinių parlamentų, savo dokumentų aplankuose ras štai tokias korteles. Jūs jomis naudojantis galite paprašyti žodžio. Jeigu ketinate kalbėti, užpildykite šią formą ir kažkas iš jūsų paims, salės darbuotojai paims, nežinau, kiek kolegų norės kalbėti. O kai užžinosiu, tai tuomet matysime, kiek laiko galėsime toms diskusijoms skirti. Norėčiau informuoti, kad Nikolas Matijų pakeičia komisarą Van nes jis yra e, komisijoje generalinio, komisijoje generalinio direktorato atsakingų žegionė plėtra vadovas. Jis yra Europos komisijos atstovas. O dabar norėčiau pradėti diskusijas. Čia su mumis prie stalo sėdi du kolegos. Jie yra nacionalinių parlamentų atstovai. Ponas Rainer Robra yra valstybės ministras ir Saksonijos Anhalt kanceliarijos vadovas. Ar tai yra parlamentas, klausė pirmininkė, regisi ne. Aš esu bundės rato narys, sako atstovas. Tai tuomet taip, teisingai paminėjau nacionalinį parlamentą. Laim Tuomiai yra Airijos parlamento atstovas. Matote, kiek daug čia parašyta, nežinau kaip teisingai parašyta, tai yra Orechtas, tai yra Airijos parlamento. Ir jis yra viešųjų finansų ir viešųjų išlaidų ir reformų komiteto vicepirmininkas. Dėkuoju, kad sutikite man progą pasisakyti tokioje e, institucijoje, kaip e, parlamentas, daug žmonių yra nepatenkinti Lisabonos strategiją. Mes norime sukurti ES, kuri remtųsi žiniomis ir kuri būtų labai stipri, tačiau mes nesugebame pasiekti tų e, tikslų. Aišku, aš nenoriu nuolat barstyti druskos ant žaizdos, kadangi Dabar čia yra susirinkę ir nacionalinių parlamentų atstovai, ir e, Europos parlamento atstovai. Aš noriu vis dėlto pabrėžti tam tikras silpnasias pusės, kad galėtume ateityje kai ką pakoreguoti ir kad galėtume sėkmingai siekti strategijos 2020. Kad galėtume užtikrinti ekonomikos augimą ir kad e, skatintume inovacijas Europos. Lisabonos sutarties pagrindas yra iš principo tinkamas, todėl kad e, ta sutartimis siekiama e, pagerinti darbo rinką, e, užtikrinti testinį mokymasi, sustiprinti viešuosius finansus, skatinti mokslinius tyrimus, konkurencingumą ir taip toliau. Tačiau Europos Sąjunga turi atremti ir globalizacijos iššūkius, demografinius iššūkius, turi tuo pat metu užtikrinti tinkamą klėstėjimą ES. O Lisabonos sutartyje nėra pakankamai instrumentų, kad galėtume realiai pasiekti šitų tikslų. Ir būtent todėl mes nesugebame to padaryti ir taip pat nesugebam dabar tinkamai kovoti su krize. Būtent todėl e, Europos strategija 2020 turėtų remtis tam e, tikrais esminiais tikslais ir turėtume remtis e, visais mums prieinamais instrumentais siekdami tų tikslų. Tai, kad e, mes lisabonizavome, kabutėse, struktūrinius fondus, pasireiškia tuo, kad e, yra daugiau investuojama į mokslinius tyrimus, inovacijas. Kitam programavimo laikotarpiui mes e, jau esame daug ką numatę ir maždaug galim prognozuoti padėtį. 91 metais Vokietijos žemė, kuriai aš atstovauju, labai smarkiai pasinaudojo ES išmokomis. Na, o dabar mes nugastaujame, kad 2014 metais mes nebetitiksime reikalavimų, kad gautume visą paramą. 2020 strategija bus sėkminga tik tuomet, jeigu mes sugebėsime tinkamai koordinuoti Europos lygmens prioritetus ir vietinius vystimosi poreikius. Valdymas čia taip pat yra labai svarbus dalykas. Sanglodos politika turi įgalinti mus įtvirtinti tuos mano minėtus tikslus vietiniu lygmeniu. 2020 strategija atspindi Europos socialinės ekonomikos matymą. Tačiau tas matymas taps realybė tik tai tuomet, jeigu švietimas, inovacijos ir ilgalaikės darbo vietos bus realiai kūriamas konkrečiose vietose. Būtent todėl mes neturim atsisakyti sanglaudos politikos. Galim paimti pavyzdį tos žemės, kuriai aš atstovauju Vokietijoje. Mes uh, Suprantame, kad yra tam tikrų iššūkių, kurias turime atremti trumpalaikėje ir, ir ilgalaikėje perspektyvoje. Suprantame e, demografinius iššūkius, yra tam tikros įtampos tarp miestų ir kaimo vietovių. Žinome, kad yra tam, tam, e, tam tikrų e, prieštaravimų tarp žemės ūkio ir e, likusios ekonomikos. Mes turime stiprinti biudžetą šiame kontekste ir ir turime taip pat priimti atitinkamų sprendimų konstitucinių lygmenių. Mūsų žemė yra nedidelė žemė, bet tai yra ne tik trūkumas, tam tikras priva, bet tam tikras privalumas, todėl kad mes galime veikti greičiau tada, nelaukdami kitų, nes esame lankstesni. Mes e, galime įgyvendinti užsibrieštus tikslus greitai ir todėl greitai galime ištaisyti padarytas klaidas. 2020 metai bus e, labai svarbus laikotarpis siekiant e, modernizuoti mūsų žemę. Tas dešimtmetis iki dešimtųjų metų tikrai bus labai svarbus laikotarpis. Ir čia, kaip ir kitoms Vokietijos žemėse, e, kaip ir kitoms Vokietijos, Vokietijos žemėms, rytų, rytinėje Vokietijos e, dalyje iškyla deficito problema nepaisant to, kad rytinės dalies žemės pasivijo iš dalies savo atsilikimą, tačiau vis dėlto tas ta, ekonominis deficitas dar lieka problema. Ir dabar krizės metu jisai yra paštrėjęs. Trūksta kapitalo Mūsų ekonomika taiko per mažai inovacijų, mūsų įmonės dar per mažai turi tarptautinių ryšių ir mums taip pat iškyla vis daugiau sunkumų dėl darbo jėgos. Mums e, sunku rasti kvalifikuotos darbo jėgos mūsų įmonėms. Mūsų gyventojai senėja, kyla demografinių problemų, palyginus nedaug kitų regionų taip nukentėjo nuo demografinių problemų. Turiu galvoje e, gyventojų išvykimą kitur, pavyzdžiui. Pajamos vienam gyventojui taip pat smarkiai e, sumažėjo ir tai turėjo neigiamų pasiekmių vietinių valdžios struktūrų e, lygmenių jų biudžetams būtent. Tad e, reikėtų daugiau finansinių injekcijų, reikėtų daugiau žmogiškų išteklių ir konkurencingumo stiprinimo bei perdirbamosios pramonės e, sektorija daugiau augimo. Visos įmanomos priemonės Europos lygmenių turi būti panaudojamos sutarties 174 ES sutarties straipsnis numato atitinkamas nuostatas, kuriamis čia būtų galima pasinaudoti. Rytų Vokietija ir, ir kiti Vokietijos regionai, kurių nebeapims konvergencija, turės rasti kitų sprendimų. Komisija numato tam tikrą saugumo e, tinklelį, tai yra du trečdalius. E, E, buvusios paramos, taip pat e, palieka tam tikrą veiksmų laisvę, sprendžiant demografinės regionų problemas. Tas saugumo tinklelis numato, kad e, vis dėlto bus galima gauti tam tikrą paramą ir jinai labai svarbi mūsų uh, regionams. Labai svarbu užtikrinti, kad e, mūsų užsibriežti tikslai būtų konkrečiai gyvendinami vietose. Kalbant apie kvotas, Europos socialinio fondo fiksuojamas 40 procentų, tai reikia, kad čia taip pat būtų uh, racionalumo principas taikomas, nes kartais yra sunku realiai gyvendinti tuos reikalavimus. FEDER e, fondas, manau, kad e, dabartinėje padėtyje bus e, mažiau investicijų į įmonės, bus mažiau investicijų į prioritetinės sritis. Aišku, reikėtų to teminio koncentravimo, apie kurį kalbame, dėl to mes nesiginčijame. Tai, kas buvo nuspręsta balandžio mėnesį, yra įdomus dalykas, tai gerina regionų padėtį. Aš norėčiau paprašyti parlamento ir komisijos pasistumėti į priekį per trilogo susitikimą ir atkreipti dėmesį į pakeitimus, kuriuos siūlo valstybės narės. Mūsų laukia trigubas iššūkis. Mes turime renkti programavimo programų dokumentus kartu su socialiniais partneriais ir ekonominiais partneriais bei su vietinėmis valdžios struktūromis, vietinėmis tarybomis. Tuo tarpu e, tos struktūros nebūtinai yra aiškiai susipažinusios su e, teisiniais niuansais e, tų galutinių reglamentų mūsų žemėje. Saks, turint omenyje Sachsenhalt žemės patirtį, aš manau, kad, kad tuos tiems samprotavimams turėtume nepritarti. Parama turi būti teikiama remiantis ir demokratijos principais. Turime Taip pat e, tinkamą svarbą suteikti ir išoriniams finansavimo šaltiniams, ne tik tai ES e, lėšoms. Nes e, formalus dalyvavimas struktūriniuose fonduose gali taip pat tam tikrų požiūrių sukomplikuoti padėtį ir nebūtinai tai automatiškai suteikia tam tikrą e, papildomą vertę. Mes kai ką veikiame taip, vad, taip vadinamajame ateities e, dialogo kontekste. Mes e, bandome organizuoti diskusijas, renkti seminarus tokiais klausimais inovacijos, augimas ir vystimasis, demografiniai iššūkiai, e, gyventojų išsikelimo kitur e, mažinimas, struktūrinis e, rengimas, nediskriminavimo principai ir galiausiai energetika ir tvarumas. Tokie ateities dialogai ir konferencijos re, leidžia mums pasirenkti busimam programavimo laikotarpiui ir šitie renginiai tikrai pasiteisino. Labai svarbu taip pat užtikrinti tinkamą demokratiją legitimumą per atstovaujamuosius e, atstovaujamasias struktūras. klausimas dėl parlamentų dalyvavimo rengiant programas yra ne iki galo išspręstas ir vietinių valdžios struktūrų dalyvavimas tame procese dar, dar nėra iki galo apibrieštas, mes apie tai diskutuojam ir kartu su vietinės valdžios struktūromis bandome aiškintis, kaip tą procesą būtų galima optimizuoti programavimo fondai bus labiau siejami su strategija 2020, tačiau dėl to kyla ir tam tikrų problemų, jeigu reformas nacionalinių lygmenių, reformų programos taps veiksmų programos patvirtinimo sąlyga, tai kaip tuomet mes galime užtikrinti didesnį tų reformų programų legitimumą. Regioninės struktūros dar turi laiko, nors ir nedaug, pateikti savo nuomonės šito klausimu. Veiksmų programos bei partnerystės sutartis turi būti e, sudaromas atsižvelgiant į e, šių vietinių struktūrų poreikius. Aš e, norėčiau, kad e, būtų atsižvelgiama į mūsų poziciją, kad tai nebūtų pamiršta. Komet kalbame apie ES, dažniausiai kalbam apie krizę ir apie nepasisekimus. Europos vienymosi, vienymasi, vienymasi susiduria dabar su dideliu iššūkių. Mes e, norime, kad ES išliktų stipri sanglaudos politika regionuose ir, ir, ir žemėse yra turbūt pats svarbiausias instrumentas, svarbiausia priemonė leidžianti užtikrinti gerovę ir užimtumą. Esu tikras, kad e, piliečiai tikrai išgirs jūsų mintis ir siūlymus. Manau, kad tai, ką mes darome, yra labai svarbus indėlis į 2020 strategiją. Baus, ačiū, kad papasakote apie specifinius dalykus ir taip pat e, išsakėte bendrasias e, pastabas dėl e, reglamento. Dabar norėčiau pakviesti Lajamą Cuolmi iš Airijos parlamento. Ponios ir ponai. Šiandien norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti Europos parlamentui, to regionės plėtros komitetui, kad pakvietė į šį renginį. Aš manau, kad visi pritarė tam, kad tai yra labai aktuali tema. Iš pat pradžių svarbu akcentuoti, kad sanglaudos politika yra viena sėkmės istorijų Europoje. Ji yra labai glaudžiai susijusi su solidarumu ir integracija. Ji vaidina svarbų vaidmenį, mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus ir didinant sanglaudą ES kur gyvena 500 milijonų gyventojų 27 valstybėse narėse. Ten yra 270 regionų. Ir toks pasiekimas yra tikrai didžiulis. Na, aš asmeniškai galėčiau pasakyti, kad sanglaudos politika suvaidino labai svarbu vaidmenį plėtojant Airijos ekonomiką. Finansiniai sandoriai, pervedimai iš ES biudžeto mums leido pasinaudoti tais svertais ir valstybėms narėms e, keisti situaciją ir skatinti plėtrą regionuose kur bevyktumėme, į kokią šalį bevyktumėme, matome, kiek struktūrinių fondų lėšos leido pasiekti. Ta matome įvairiais ženklais ir tai reiškia, kad tikrai buvo pasinaudota struktūriniais fondais. Aš džiaugiuosi, kad Airija buvo viena sąjungos politikos sėkmės istorijų. Europoje mes Matėme, kaip valstybės narės gali pasinaudoti struktūriniais fondais ir daugelis valstybių narių siūsdavo atstovus netgi į Airiją pasimokyti, kaip, kaip naudotis tomis lėšomis. Ateities Anglos politika turi būti susijęta su dabartiniu ekonominiu nuosmukiu ir tai, kad Anglos politika turi būti panaudota sprendžiančias problemas. Anglos politikos priemonės bus pačios svarbiausios siekiant strategijos 2020 tikslų. Mes sveikiname tai, kad, kad e, pasirinktas pažangus visai traukiantis augimas, e, ši alternatyva. Ir taip pat laikomės nuomonėmis, kad e, lėšos turi būti skirtom, skirtos mokslui, švietimui, inovacijoms, kovai su klimato kaita ir energetikai. Kaip žinote, komisija praeitais metais paskelbė pasiūlymus dėl kito finansavimo laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. Komisijos pasiūlymų numatoma 374 milijardus, 76 milijardus eurų skirti. Ir padidinti finansavimą 13 metais. Aišku, reikia nepamiršti, kad vyksta dabar ir bendrosios dėrybos dėl, dėl ES biudžeto ir daromas spaudimas apskritai apkarpyti tą biudžetą. Praeitų metų spalio mėnesį Europos komisija pasiūlė teisėkuros e, projektą dėl kito finansavimo laikotarpio ir Airija aktyviai dalyvavo įvairiose diskusijose ir dėrybose susijusiuose su būsima sanglaudos politiko ir jos ateitime. Mūsų viešųjų išlaidų ir reformų ministras, kuris yra atsakingas ir už sanglaudos politiką, šiuos pasiūlymus aptarė su kolegomis neoficialiuose sanglaudos ministrų susitikimuose, dar pirmininkavus Lenkijai. Taip pat vyko ir bendrų reikalų tarybos posėdis, kur buvo aptariama sanglautos politika. Tas posėdis vyko gruodžio mėnesį. Taip pat ministras dalyvavo vyriausybinėje delegacijoje, kuris susitiko su komisija spalio mėnesį ir aptarė Airijos planus. Tam buvo skirtas atskiras susitikimas su komisaru Hanu. Taip pat e, komisaras Hanas kitą mėnesį lankysis Airijoje ir daug ką aptarsime su juo. Taigi, ministras susitiko Europos parlamento atstovais ir dabar e, regioninės plėtros, komite, regioninės, regioninės plėtros komiteto delegacija vyks į Dubliną lapkričio 28 dieną. Teisėkuros paketas buvo aptartas ir teisė bendrų reikalų taryboje, kol buvo patvirtintas bendras požiūris dėl tam tikrų dėrybinių blokų. Dar liko kai kurie paketo elementai, kurie bus vėliau aptariami tarybos darbo grupėje dėl struktūrinių veiksmų ir, aišku, bus patvirtinti bendro sprendimo prieimimo procesu, dalyvaujant parlamentui. Per 2012 metus vyko intensyvios dėrybos tarybos, tarp tarybos Europos parlamento dėl sanglaudos paketo. Airijos pozicija šiuose dėrybose buvo ta, kad sanglaudos politikos finansavimas turėjo didelės įtakos įvairioms programoms mūsų valstybėje ir 14-20 metų finansavimas privalo uh, būti išsaugotas taip, kad Airija galėtų na, atsigauti to finansavimo dėka. Nes, aišku, vienas krupalis visiems netinka. Ir Airija mano, kad valstybės narės ir regionai turi gauti lankstumo ir patys atsirinkti prioritetus pagal savo konkrečias specifines aplinkybės ir jų nacionalinių reformos programų poreikius. Toks požiūris regionams suteiktų galimybę kurti patiems priemonės, kuriomis pasiektų jie politikos tikslų, atsižvelgiant į savus poreikius. Be kita ko, tai leistų aktyviai dalyvauti žmonėms patiems ir įsitraukti į programų gyvendinimą. ES regionai yra labai įvairūs ir jų ypatumai yra skirtingi, galimybės ir poreikiai skiriasi. Airija sveikina komisijos pasiūlymą dėl bendros strateginės programos ir partnerystės sutarčių. Jomis būtų galima užtikrinti daugiau papildomumo, koordinavimo, darnos, sinergijų tarp įvairių sanglaudos politikos fondų ir taip pat, kalbant apie kaimo plėtros ir žuvininkystės politiką. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad principai, subsidiarumo ir proporcingumo principai turėtų būti nepamiršti ir kad būtų nedidinama administracinė našta. Na, galiausiai trumpai pakomentuosiu Airijos pirmininkavimą ir kokį dėmesį mes skirsime sanglaudos politikai ir pažangai šiame procese. Sąnaudos politikos dėrybos e, Airijai yra labai svarbios. Panašu, kad tos dėrybos bus perkeltos ir į mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Ir būtent mums pirmininkaujant bus baigtos dėrybos dėl sąnaudos paketo. Ir galiausiai bus pasiektas susitarimas su Europos parlamentu dėl bendro teisėkuros paketo šioje srityje. Tai bus labai nemenkas iššūkis mūsų pirmininkavimui, mūsų administracijai, bet mes tikrai laukiame to proceso. Airija pasiryžusi pirmininkauti sėkmingai Na ir mes esame pasirengę visapusiškai įsitraukti į bendro sprendimo prieimimo procedūrą su Europos parlamentu šiame procese. Na ir aš norėčiau, žinoma, pasveikinti Daniją ir Kiprą, pirmininkaujančias valstybės, už, už jų atliktą darbą, už pasiektą pažangą, derantis dėl daugiametės finansinės programos, į kurią patenka ir sanglaudos politika. Norėčiau Jums padėkoti ir aš laukiu šiandieninių diskusijų ir aš manau, kad e, klausimų ir atsakymų dalis e, šiame sustikime bus ypatingai naudinga. Dėkoju. Much, I, I like... Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad nieko ypatingo veikti nebereiks kitai pirmininkaučiai valstybei, reik, nes viską išspręs Kipras, reikia savo pirmininkavimo metu. Pirmininkaučiai Airijai nieko rimto veikti nebereikės. Aš kol kas nedaug gavau prašymų kalbėti. Penkias minutės skirsim kiekvienam kalbėtojui. Jei nebent gautumėm žymiai daugiau prašymų pasakyti, tuomet laiką tektų dalytis. Kviečiu jūs laikytis nustatyto penkių minučių laiko limito. Norėčiau pasakyti, kad leisime pasisakyti dviems nacionalinių parlamentų atstovams ir vienam Europos parlamentų atstovui. Ta tvarka vyks diskusijos ir pirmiausia kalbės kolega iš Graikijos. Dimitri Sabajotis. Prašom žodis jam. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την... Pone pirmininkė, norėjau pirmiausia padėkoti Jums už mums suteiktą žodį, e, už pakvietimą į šį posėdį, kur kalbame apie naują sanglaudos politiką 14-20 metų 14-20 e, metams. Dėkoju organizatoriams, surengusiems šį renginį. Visą tai pagerins ryšius tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Ponios ir ponai, kas septynerius metus ES valstybės derasi dviejus metus dėl biudžeto septynių metų laikotarpiu, tai yra daugiametė finansinė programa. E, mes žinome, kad tai yra vienos iš sunkiausių ir sudėtingiausių dėrybų Europos Sąjungoje, turinčios ekonominių ir politinių pasiekmių tiek nacionalinių lygmenių, tiek Europos Sąjungos lygmenių. Akivaizdu, kad sanglaudos ekonominė socialinės politika yra numatyta ES sutarčių ir tai yra vienas iš svarbiausių ES integracijos principų. Tai taip pat yra vienas iš viena iš svarbiausių sąlygų vidaus rinkai sklandžiai veikti bei ekonominė pinigų sąjungai sklandžiai veikti. Sanglaudos politikos įgyvendinimas atnešė daug naudos valstybėms narėms. Um, valstybės narės, kurios yra grinusios mokėtojos į ES biudžetą, uh, sulaukė paramos savo regionams. Uh, ta parama kartais vėlavo, tačiau sulaukė paramos E, nes darbo turėtų šalių įmonės ir į sanglaudo šalis buvo galima pro, eksportuoti tų šalių produ, produkciją. Tikėkime, kad turėsime ambicingą sanglaudos politiką ir tai leis tinkamai užtikrinti ekonominę plėtrą. Mes nepritarėme tiems, kurie mano, kad reikėtų skirti naujas ir senas valstybės narės. Sanglaudos politika yra susijusi su visų valstybių visais regionais. Tuo būdu galima paremti strateginį plėtros modelį ir socialinės anglaudos modelį visose regionuose. Graikija sunkiai pergyvena ekonominę krizę. Ji turi e, veikti labai sunkiomis sąlygomis. E, tačiau mes nepamirštame, kad yra ir vargingesnių šalių integracija yra labai svarbi. Dėl to reikia numatyti prioritetus, kurie yra sankautos politikos pagrindas. Tai yra žemės ūkio ir migracijos politika. Jos yra mūsų požiūrių svarbiausios. Kai dėl statistinių siūlomų elementų ir dėl metodologijos, kaip paskirstyti lėšas sanglaudos politikai, galėčiau pasakyti štai, kas septintų, iš 7-9 metų laikotarpį žvelgdami galėtume pasakyti, kad tai netitinka realybės, šio laikinis skirstimas netitinka nūdienos realybės, nes nesižvelgiama į neigiamas recesijos pasiekmes. Na, o dabar ekonomik... Na, naujojų laikotarpių 14-20 e, metais lėšų paskirstimas neturi remtis ekonomikos pasenusių modelių. Kalbėtojo vertėjai prašo kalbėti šiek tiek lėčiau. Dėkojame. Na, o kai dėl saligiškumo mes manome, kad saligiškumas siūloma plėsti ir to principo plėtimas mūsų supratimu bus neigiamas elementas ir papildoma našta valstybėms narėms. Yra tokių šalių, kurios patiria didžiulį deficitą šalių, kur didelis makroekonominis disbalansas, atsiūlyti papildomas sankcijas, kurios turės tiesioginį poveikį regionams, e, būtų neproduktyvi priemonė, būtų galima taip įstumti šalis į užburtą ratą. Graikija mano, kad reikėtų padidinti ar bent jau išlaikyti esamą kofinansavimo lygį. Ir ir šiuo laikotarpiu, ir naujuoju finansiniu laikotarpiu. Nes kofinansavimo procentas turėtų būti atitinkanti socialinę ekonominę valstybės narės situaciją. Jis neturėtų būti nustatomas horizontaliai. Reikėtų atsižvelgti regiono pajamas. Mes taip pat manome, kad nereikėtų 10 procentų didinti kofinansavimo valstybėms, kurios veikia pagal paramos mechanizmą. E, nes mes manome, kad numačius tokias priemonės e, būtų suteikta reikšminga pagalba valstybėms, jos galėtų e, atgaivinti geriau savo ekonomiką ir tai būtų pridėtinė vertė visai Europos Sąjungai. Ir ketvirta, mes nepritarėme tam, kas siūloma susijęti finansavimo sanglaudos sumas ir didžiųjų projektų finansavimą su e, numatytų su numatytais mm, likučiais, kuriuos dar reikia padengti, apmokėti, finansuoti. Mes manome, kad reikėtų geresnių apsaugos priemonių, kad du trečdaliai regionų fondų skiriamų pagal pirmąjį tikslą ir statistinės konvergencijos regionų tikslas būtų sėkmingiau įgyvendinamas. Bet jau Graikija tai yra labai aktualu. Vienas iš mūsų regionų e, turėtų priklausyti turtingiausių e, regionų kategorijai, tai tas regionas, kurį čia miniu, turėtų gauti mažiau lėšų. Tai nebūtų teisinga, bet be to manome, kad reikėtų geografiniams ypatumams ar sukumams skirti didesnį dėmesį regionuose, pavyzdžiui, salų regionams. Salų regionai turėtų patekti į tarpinį antrąjį tikslą, jo apriepti. Salų regionų integravimas į transeuropinius projektus ir nu, naujų finansinių priemonių numatomas infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimas yra tie dalykai, kurie mūsų supratimu yra ypač svarbus. Mes manome, kad ekonominės krizės Europoje metu, o ir matome dramatiškas tos krizės pasiekmes, socialinė ir sanglaudos politika turėtų būti e, žymiai ambicingesnė, kitaip tariant, valstybės narės ir regionai, kurie patiria krizę, uh, negalės investuoti ir dėl to, kad trūksta lėšų ir negalėsime taip pat turėti priemonių išeimų iš krizės. Atsižvelginti dabartinę ekonominę konjunktūrą, svarbu būtų parodyti solidarumą, kad būtų galima atgaivinti ekonomiką, kad būtų to solidarumo tam, kad didėtų užimtumas. Tai yra tos priemonės, kurios yra būtinos šiandien kaip niekada. Ypač tokioms didelių sunkumų patiriančiom šalims kaip manoji, kaip Graikija. Ačiū. Uh, to... Ačiū. Švedija Riksdagenas. Pone Krister Enfieder. Ponas Enfieder. Kristė, aš pagalvojau, kad yra Kristina ir dėl to jūs palaikiau moteriams, sako pirmininkė, bet <laughs> suprantu, kad nieko baisaus, sako ponas Anfieder. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu švediškai, nes yra tokia galimybė numatyta. Mūsų parlamento komitetas siekia vyriausybinių bendrų tikslų dėl, dėl biudžeto, būtent, kad nesikeistų išmokos iš ES biudžeto. Tokia yra mūsų politika, toks mūsų siekis. Dabar egzistuoja vairios skirtingos kategorijos, BVP kategorijos nuo 20 iki 75 procentų nuo Europos vidurkio. Mes manome, kad turėtų būti ribojamas laikas yra prieptis. Mūsų komitetas pritarė tam, kad būtų sumažinta viršutinė riba, skaičiuojama nuo BVP. Daugeliu atveju tai reikštų tam tikras adaptacijas, tai reikštų, kad reiktų prisitaikyti prie realių pajėgumų, gebėjimų ir tai biudžetui neturėtų perdėm didelės įtakos. Na, aišku, tokios formuluotės dėl to, kokią įtaką tai turės atskiroms valstybėms narėms, gal dar nėra galutinės. Mūsų komitetas taipogi sveikina biudžeto eilutę dėl finansavimo mažai apgyvendintoms teritorijoms, nes tokiuose teritorijose yra nedaug gyventojų ir tokiems regionams, kur gyventojų yra per mažai arba kur yra labai tankiai apgyvendinami regionai, jiems reikia skirti ypatingą dėmesį. Taip pat mes pritarėme bendram strateginiam pagrindui, programai skirtai sangodos politikai. Žemės ūkio fondas, kaimo plėtros fondas, žuvininkystės fondas ir kitos finansinės priemonės turi būti sustiprintos ir sanglaudos politikoje turėtų būti ribojamas prioritetų kiekis, atsižvelgiant į strategiją 2020. Mes e, tikrai tam labai pritarėme, nes tik tokiu būdu galėsime pasiekti tų tikslų. Taipogi reikalinga atsižvelgti į regionų ypatumus. Mes manome, kad pasiūlymas dėl partnerystės sutarčių ir eksantę sąlygų, sąlygų, kurias teks tenkinti norint gauti paramą iš sanglaudos politikos, irgi gerai pagrystas siūlymas. Sąlygos kriterijai turi būti aiškus, skaidrus, lengvai gyvendinami ir pasiekiami. Nes priešingų atveju perdėm sudėtinga taps ta sistema ir tai prives prie tokių ilgų dėrybų ir tik dar labiau padidins administracinę naštą. Jeigu norime ekonomikoje išskirti atitinkamus prioritetus, tai aš pritarčiau ir mūsų parlamento siūlymui mažinti žemė, paramą žemės ūkiui. Sanglos politikos naudai. Taip pat pritariu tam, kad sanglaudos politikoje turėtų, sanglaudos politika turi būti įtraukiamos visos valstybės narės, daugiausia dėmesio skiriant toms valstybėms narėms, kurioms paramos reikia labiausia, kaip ir yra dabar. Pirmininkė, ačiū. Dabar Jevgenijai Kirilov pasisakys, jis yra iš Europos parlamento. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausydamasis kolegų, pamačiau, kad gal aš detaliai čia nekalbėsiu, nes ankstesnis kolega Švedijos e, pasisakė ir kiti pasisakiusiai kalbėjo detaliai. Aš pritariu šve, kolegai iš Švedijos, kad būtent mums reikia skaidrumo. Uh, šioje politikoje, nes senosioms valstybėms narėms teko problemų dėl tam tikrų sąlygų, kas tik dar didindavo biurokratiją. Ir norėčiau paliesti platesnį klausimą. Labai svarbu, kad šiandieną mes visi vienodai skubiai veiktumėme Ir tą, tą patį, patį tai pasakyčiau apie situaciją taryboje dėl samlaudos politikos. Mano manimu, ten yra rimtų problemų. Kodėl? Todėl, kad taryboje nepasiekiamas susitarimas ir aš abejoju, ar greitai jis bus pasiektas, nes ten kiekviena šalis, bent jau dalis šalių taryboje, yra linkę tiesiog žiūrėti, ką jie duoda ir ką jie gauna. Taip vertina situaciją ir tai mus labai neramina. Europos Sąjungoje vyroja toks na, vaiduoklis, tai yra valstybių narių egoizmo vaiduoklis. Parlamente taip nėra. Pas mus yra aiški pozicija ir dabar teks kovoti ir aš nežinau, kiek pavyks mums išsikovoti, ko mes pasieksime tame mūšyje. Na ir pažvelgus į situaciją matome, kad daugiausia kolpojame, kovojama dėl, dėl ten tų procento dalių, plus ar minus, po kablelio. Tai aš manau, kad mes turėtumėme susivienyti ir sanglaudos politiką vertinti kaip investiciją į augimą, atsižvelgiant į visas e, keliamas sąlygas ir reikalavimus. Ir mes nacionaliniuose parlamentuose turėtumėme apie tai kalbėti. Kaip sakiau, Europos parlamentas daug apie tai kalba. Būtent, kad turėtumėme pareikalauti atsisakyti egoizmo formuojant sangodos politiką. Neseniai aukštas toks vyriausybės pareigūnas pareiškė, kad Europos taryboje yra bent viena valstybė, kuri net nedrįsta pasakyti Europos Sąjunga, tos formuluotės nevartoja, sako bendra rinka. Taigi matome tam tikrų neraminančių pareiškimų, neraminančių reiškinių, kalbant apie vyriausybių veiksmus. Mes žinome, kokia yra bendrai situacija dėl sanglaudos politikos, tačiau net už jos ribų panašu, kad bandoma išsikovoti išlygų tam tikrų dėl laisvo darbo jėgos judėjimo ir panašiai. Ir dabar, kai mes kalbame apie bendrą Europos rinką, kas atsitiks, jeigu kai kurios šalis pradės taikyti kokias tai išlygas ir šioje srityje. Tai kas atsitiks visai Europos Sąjungai? štai tą ir norėjau pasakyti. Ir manau, kad mums reikia visų kolegų nacionaliniuose parlamentuose paramos tam, kad būtų suformuota tinkama sanglos politika. Dabar tai yra ypatingas momentas ES. Aišku, mes visi suprantame, krizė, ekonominiai sunkumai ir panašiai, ir politinė situacija nėra lengva kiekvienoje šalyje. Tačiau, kai ateina toks kritiškai svarbus momentas, mes privalome kažkaip pabandyti kažką padaryti kartu. Nes priešingų atveju niekam nebus gerai, nei vienai valstybei nebus gerai, jau nekalbant apie visą Europos Sąjungą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dabar norėčiau iš Portugalijos pakviesti pasisakyti kolegą. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um prazer voltar a esta casa Dėkuoju, ponia pirmininkė, už kvietimą. Aš esu jau lankęsis Europos parlamente prieš nemažai metų, bet dirbame kitoje salėje. Na, o dabar norėčiau pateikti keletą klausimų ar keletą komentarų, kurie galėtų būti tam tikras ir pagrindas mūsų diskusijai. Visų pirma, kodėl kiekvieną kartą, kalbant apie sąglaudos politiką, yra bandoma įtraukti į tą politiką vis daugiau bendradarbiavimo su trečiosiamis valstybėmis tikslų. Savaime tai nėra blogas dalykas, tačiau tie tikslai Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis turėtų būti finansuojami iš kitų fondų ir jas, juos turi apimti kitos programos. Net jeigu čia kalba sukasi apie kaiminės valstybės, bet e, tos valstybės galbūt nebus artimoje ateityje ES narės. Antras klausimas, kodėl norima susijęti sanglaudos, socialinės sanglaudos e, tikslus su tikslais 2020. Kodėl nebandoma čia galvoti apie e, kitus poreikius, kurie galbūt egzistuoja valstybėse narėse ir spręsti šitas problemas? Dabar viską siejame su tą strategiją 2020 kol nebuvo strategijos 2020, buvo Lisabono strategija, tačiau, kaip matome, e, rezultatų nebuvo pasiekta, kažkai kokių stebuklingų. Toliau oficiali griežtos, oficialiai taikomos griežtos ekonomin, ekonominės priemonės. Tos priemonės, ta griežta ekonominė politika sukelia tik tai dar didesnę recesiją ir dar labiau pagilina skirtumus tarp valstybių narių, didina nedarbą, ypač tose valstybėse, kurios ir taip sunkiai gyvena. Kodėl sanglaudos politika turi būti vykdomas siejant su e, tomis e, sąlygomis, apie kurias dabar e, kalbame, nes tai yra alyvos pilimas į ugnį. Mes atvirkščiai turėtume bandyti gesinti gaisrą. E, Ir dar vienas dalykas, kodėl kai kuriais konkrečiais atvejais, ypač e, tose valstybėse, kurios taiko e, parengtus mechanizmus, kodėl tose valstybėse yra nepatikslinama, nepatikslinami kofinansavimo dalykai, ten, kur situacija yra pribrendusi tam. Mes sakome, kad norime, jog būtų paprastinamos procedūros. Puiku, jos turi būti paprastinamos, tačiau matom, kad e, iškyla vis dėlto ir čia tam tikrų e, sunkumų, todėl kad nepaisant pastangų viską paprastinti, bus ir toliau problemų ir jų bus ir dideliuose regionuose, kur daug gyventojų gyvena. Pavyzdžiui, E, tokiuose regionuose problemų gali iškilti mažiems šeimininiams ūkiams. Ir tos problemos, su kuriamis susiduria paramos gavėjai, kartais būna labai rimtos problemos. Toliau daug yra kalbama apie bendrijos biudžetą ir tame kontekste apie e, teisingą paskirstimą, pusiausvyrą. Tačiau matom, kad yra prašoma apkarpyti tą biudžetą. Aš manau, kad turėtume pamastyti štai apie ką. Dešimtajam dešimtmetyje aš e, mačiau, jog Žakas Delioras pageidavo, kad bendrijos biudžetas, kad ben, į bendrijos biudžeto, atsiprašau, kad, kad bendrijos biudžetas kad bendrijos biudžetas tuo metu sudarytų 1,2 procento valstybių narių BVP. Ir dabar matome, kaip padidėjo globalizacija per visą tą laiką ir galų gale būtent mokesčių mokėtojai už viską moka, už bendrijos politikų įgyvendinimą. Pamastykime apie tai. Dėkuoju. Dėkoju. Dabar jau matau, kad turime ilgą sąrašą kitų kalbėtojų. Tai tuomet kalbėsim kitą tvarką. Vienas nacionalinio parlamento atstovas, vienas Europos parlamento atstovas. Dėkoju, pat pirmininkė. Aš suprantu, kad turėčiau kalbėti trumpai. Penkios minutės, sako pirmininkė. Na šiaip minutė kalbama, minutė kalbama Europos parlamente, o dabar turite visas penkias minutės. Ponas Olbricht, dėkoju. Mes susitinkam labai įdomių momentų. Tai yra tas metas, kad tuo pat metu diskutuojame dėl biudžeto svarbiausių elementų. Tai yra vienas dalykas, o antra, tame pat pastate mes labai su dideliu susidomėjimu sekame diskusijų procesą dėl dėl dviejų greičių Europos, nes siūloma viena vertus turėti kažkokią specialią eurozoną, numatyti specialų biudžetą kažkokiai tai zonai, galbūt numatyti specialias parlamentinės procedūras. Kalbant apie sanglaudos politiką, kiekvienas iš mūsų, visi parlamentarai, visų jungmenų parlamentarai, mes turime suprasti, kad dirbame labai sunkių diskusijų kontekste dėl ES apskritai Ir dabar taip pat aptariami ir, tai, ir aptariama tai, kokiais metodais turėtų remtis Europos Sąjunga. Sanglaudos metodas yra paremtas bendryjų metodu ir mums visiems tai yra esminis dalykas. Ką reiškia bendrijų metodas? Tai reiškia, kad jis reikalauja labai aiškių taisyklių ir visų sutarimų ir pritarimų. Kitaip tariant, 27 valstybės narės turi tartis. Būtent dėl to mes ir giname sanglaudos politiką. Ir čia kovojame ne tik dėl pinigų vienos ar kitos šalies, e, ne dėl Lenkijos, pavyzdžiui, pinigų. Mes taip pat kalbame ir apie ES ateitį. Bendrijų metodas e, yra labai svarbus, kalbant apie būsimą ES formą. Tai nėra tik techninė diskusija, tai yra konstitucinė problema, uh, turime spręsti, kaip bus su bendriu metodu ateityje ir kaip mes ES formuosime. Tai yra bendra pastaba. Kai dėl konkretesnių detalių, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką pirmininkė ir komisaras paminėjo vieną dalyką dėl partnerystės sutarčių. Tai yra nauja filosofija, tai yra ne tas, kas egzistavo anksčiau, tai nėra toks reikalas, koks buvo anksčiau, tai yra nauja filosofija, kuri atspindi būtinybę įtraukti visus partnerius ir spręsti krizės problemas visiems. Būtent dėl to Ir atsiranda tiek skirtingų pošerių įvairiose institucijose. Regionų komitetas vakar čia, šioje pat salėje, pareiškė, kad jie nori, kad būtų parengtas Elksenos kodeksas. Komisija sakė, kad jiems taip pat reikalingas toks dokumentas. Europos parlamentas galbūt mano, kad gal jo ir nereikia, o taryba prieštarauja ne tiek pačiam Elksenos kodeksui, bet tam tikro modelio Elksenos kodeksui. Visą tai yra labai svarbus dalykai, nes kyla klausimas, kaip dirbti su partneriais, kas yra mūsų partneriai, kaip su jais dirbti ir kaip dirbti ne tik pasirašant tas partnerystės sutartys, bet kaip dirbti tą septyniarių metų laikotarpį, kaip bendradarbiauti tarp atskirų lygmenų, kaip bendradarbiauti su ekonominės partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir panašiai. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykai, prie kurių reikės pamastyti, kuriuos reikės aptarti, kad atsirastų bendras požiūris į juos. Kitas dalykas, kuris atrodo labai techniškas, faktiškai nėra labai techniškas, tai yra partneristės sutarčių statusas. Kodėl tai yra svarbu? Pirma mintis buvo štai kokia. Partnerystės sutartys būtų savotiški susitarimai, tam tikra schema, kiek bus programų, kas užims tų programų valdymų, kas už jas bus atsakingas, kiek ir kokiu veiksmu bus įmamasi ir panašiai. Mes, parlamentas, siūlome ženk, užsimti pirmą pakopą ko jūs pasirašyti sutarimą su komisija dėl programų rengimo. Komisija tai žiūri šiek tiek kitaip. Komisija mato šį sprendimą kaip tam tikro paketo dalį. Partnerystės susitarimai, galbūt štai generalinis direktorius mane pataisys. Komisija tai žiūri kaip į pirmą paketo dalį. Veiksmų programos kartu su partnerystės sutarintimis turi būti pasirašomos kartu. Ir tai yra labai svarbus skirtumas. Mes galime būti laikomi pradinės proceso e, dalies dalyvė ir paskui e, gali būti pasirinkta, kaip jau sakiau, kita schema, kaip iš pradžių pasirašomi sustarimai, paskui sprendžiama dėl programų. E, ir teminė koncentracija yra dar vienas svarbus dalykas, kurį reiktų paminėti. Aš pritariu čia komisijos požiūriui. Geriau pasirinkti iš trijų patiekalų, ne iš, negu iš dešimties patiekalų meniu net jeigu tie patiekalai nedideli. Ir čia mes nekalbam apie 3 ar 8 dalykus, mes kalbam apie turinį. Tai geriau turėti mažiau, bet geriau negu daugiau. Europos parlamentas siūlo Briuselyje nespręsti, kokius tuos tris patiekalus reikėtų įtraukti į meniu. Reikėtų palikti galimybę spręsti galutiniams gavėjams pagalbos. Ir tuomet atsiras tam tikra veiksmų laisvė priimti teisingus sprendimus lankščiau, žymiai lankščiau. Ir manau, kad teminė koncentracija yra labai svarbus dalykas, tačiau koncentracija nereiškia, kad neliks jokio lankstumo. Ir manau, kad galutiniai vartotojai turėtų turėti galimybę rinktis. Politinis kontekstas E, eurozona ir visa kita yra svarbus dalykas. Mes nenorime Europos parlamente, kad atsirastų dviejų greičių Europa. Kitas dalykas - partnerystės sutartys ir jų statusas. Ir trečias dalykas - tematinė koncentracija. Tai yra svarbiausios dabar nagrinėjimos temos. Dėkui. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau, ko nepadariau anksčiau, jūs informuoti, kad ambasadorių pakeitė geriausias šiuo atveju įmanomas tarybos atstovas Adonis Konstantinų pirmininkauja struktūrinių veiksmų darbo grupiai. Tai yra dėrybinė komanda, kur bandoma pasiekti kompromisą taryboje. Jis e, taip pat pirmininkauja vykstant dėryboms per neoficialų trilogą. Taigi norėčiau pasakyti, kad jums bus suteiktas žodis e, diskusijų pabaigoje. Tiesiog e, kaip ir komisijos atstovui, taip ir jums e, bus suteikta galimybė sureaguoti tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Dabar perėsime prie Lenkijos. Senatorius, vietos vyriausybės ir administracijos komiteto vadovas Janus Serpijų. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos. Kaip Lenkijos senato atstovas Norėčiau pasakyti, jog Lenkija 7-13 metų laikotarpiu į sanglaudą investuoja labai daug. Skaičiuojant vienam gyventojui, mes tikrai išleidžiame labai daug, Lenkija yra tarp lyderių. Ir Lenkijos padėtis rodo, jog Europos sanglaudos politika gali būti sėkminga. Lenkija yra apskritai gal vienintelė valstybė. Iškilo techninių problemų dėl vokiečių kabino, kabinos e, kanalo. Iškilo techninių problemų su vokiečių kalbos kanalu. Can, can we hear from the uh, interpreters whether there is any problem or we can continue? Ar vertėjai galėtų pasakyti, kokios yra problemos? Lik nėra verčiama į vokiečių kalbą. It's okay now, okay, so we go on. Thank you. It's solved. Okay, thank you very much. Yes, Mr. Senator, the... Panie senatorze, proszę bardzo. Tak. Ja tylko ostatnie zdanie wobec tego powtórzę na wszelki wypadek, że... Pakartosiu kad e, Lenkijos pavyzdys rodo, jog e, sankaldos politika Europoje gali būti sėkminga, nes nuo 2004 metų Lenkija yra vienintelė galbūt valstybė, kuri e, toje srityje tikrai smarkiai pagerino e, pa, savo padėtį. 2009 metais, kuomet e, jau buvo krizė, Lenkijoje vis dėlto ir toliau e, buvo geri rezultatai. Ir tos lėšos, kurios buvo investuotos Lenkijoje, iš tikrųjų pasiteisino. Kita vertus, tos e, lėšos leido užtikrinti vystimasi praktiškai visoje Lenkijos e, teritorijoje. Ir todėl matome, kad tai buvo tikrai naudinga. Tad e, kalbant apie sanglaudos politiką, galime teikti, jog jinai prisidėjo prie ekonomikos augimo bei sumažina skirtumus tarp regionų. Tai yra be galo svarbus aspektas. Ir visa tai vyko esant kriziai, patiriant krizės spaudimą. Bet e, daugia sektorinis požiūris, integruotas požiūris čia tikrai pasiteisina. O dabar mes e, remiame tai, kas yra siūloma, partnerystės sutartis, ir e, kitas priemonės, kurios ten yra vardėjamos. Taip pat labai svarbu, kad procese dalyvautų regioninės e, struktūros, socioekonominiai partneriai, jų indėlis yra labai svarbus. Ir sudarant partnerystės sutartis, jau reikia atsižvelgti į šitos e, aspektus ir deramai uh, viską išdėstyti, ne tik tai rengiant e, pačias programas. Strateginiai tikslai naujam laikotarpiai taip pat e, yra svarbus e, aspektas. Darantis Europos komisiją, reikia tinkamai numatyti tuos tikslus ir turime dabar galvoti apie miestus šiame kontekste ir jų vaidmenį. Mes e, esame aptarę urbanizmo aspektą Lenkijoje, nes teritorinis integravimas ir investicijų paskirstimas tarp teritorijų mums atrodo labai svarbus e, aspektas. Tarp kritinių aspektų. Aš e, tarp kritikuotinų aspektų aš paminėčiau kvotas, kurios jau buvo taip pat minėtos ir anksčiau. Nes e, dėl jų į projektą nepatenka kai kurios e, struktūros, pavyzdžiui, vietinės valdžios struktūros ar nevyriausybinės uh, organizacijos. Yra taip pat ir kitas aspektas, kurį norėčiau pakomentuoti. Connecting Europe. Infrastruktūros tinklų priemonė. Mes e, kol kas girdime argumentus tik tai viena linkme 9 milijardai eurų skiriami e, sanglaudai, tačiau matome, kad čia atsiranda e, projektų remimo labai panašios, bet dvi skirtingos e, sistemos. Kuomet žiūrime į žemėlapius, mūsų valstybė yra centrinės Europos valstybė, bet mes čia matom tam tikrų problemų. Kiek, kiek, kiekvienas vidurio, kiekviena vidurio Europos valstybė turi savo kelių tinklą, tačiau matome, kad tie kelių tinklai neturi tarp valstybinių jungčių. Su Vokietija mes turime tik tai vieną tokią jungtį, su Slovakija ir Čekija taip pat praktiškai neturime tokių e, rimtesnių jungčių. E, tarp Čekijos ir Vengrijos taip pat nėra tokių rinklių. Tarp uh, E, Vengrijos ir Rumunijos. Tuo tarpu e, dar galime paminėti ir kitus atvejus, pavyzdžiui, ES valstybių narių jungtis su trečiosiamis valstybėmis, kurios yra partnerystės ar kaiminystės politikos partneris. Pavyzdžiui, tarp Bulgarijos ir Turkijos praktiškai nėra tokių jungčių ir kartais trūksta labai trumpų atkarpų, kurios galėtų pakeisti padėtį į gerąją pusę. Galbūt be spaudimo iš ES pusės, be tam, tikrų, be, be tam tikro finansavimo, tie, e, tos atkarpos, tos jungtis yra statomas pavėluotai Manau, kad e, tokios tarp valstybinės jungtis turėtų būti prioritetiškai finansuojamas, todėl kad jos labai svarbios ir praktinių požiūrių regionams. Kiti pastebėjimai. Europos parlamentas siekia sukurti gelesnę, teis, geresnį teisinį pagrindą reglamentuojantį visas suinteresuotas e, pusės, kurios dalyvauja uh, užtikrinant regionų vystimas ir sanglaudą. Čia kalba sukasi apie daugia pakopį valdymą, tačiau šiuo lygmeniu turi būti remiamasi nacionalinė teisė, nes valstybės narės turi pakankamą teisinį pagrindą ir galime išnaudoti viską, kas yra čia. E, uh, dabar norėčiau Vladimir Markov pakviesti iš Europos parlamento pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš irgi vadovauju regionui Slovakijoje 20 procentų deficitas yra mūsų regiono biudžete šioje krizėje, turėjome mažinti biurokratiją, administracinės išlaidas, kad išgyventumėme, bet sutaupėme šiek tiek pinigų, kad būtų galima vėl investuoti, nes priešingų atveju nėra jokios plėtros, neveikia visa sistema. Taigi, kalbant apie naujas investicijas, daugiau nei 40 procentų visų investicijų yra tik tai finansuojamos. E, sanglos politikos dėka. Kai kuriuose šalyse be sanglodos politikos viešųjų investicijų procentas būtų nulinis. Sanglaudos politika yra svarbiausia priemonė siekiant konvergencijos ir tvaraus vystimos ES. Tai yra vienas svarbiausių paramos šaltinių viešajam sektoriui ir smulkioms vidinėms įmonėms. Kaip ir kolega iš Lenkijos pasakė, ne tik e, neturtingesnės valstybės narės gauna naudos iš šios politikos, dėl bendros rinkos ir turtingesnėms valstybėms narėms tai yra aktualu, nes yra teikiami produktai, žinios, paslaugos ir panašiai. Taigi, norėčiau priminti, kad yra pasirašyta bendra valstybių vadovų deklaracija iš 15 valstybių narių. Tai yra taip vadinamieji sanglaudos bičiuliai. Tas renginys vyko Bratislavoje. Pra trys naujosios, trys senosios valstybės narės, taip pat Kroatija, kuri greitai įstos į Europos Sąjungą, yra pasirašiusi šią deklaraciją, ten dalyvavo Europos komisijos pirmininkas, Europos parlamento pirmininkas. Visi teigė, kad Sangdos politika yra labai svarbi investicijų priemonė visoms valstybėms narėms. Jeigu mažinsime finansavimą šioje srityje, nepasieksime ambicingų tikslų, kurių užsibrėžė pati taryba, kuri pati patvirtino išvadas nepasieksime nei Europo 2020 strategijos tikslų. Tų valstybių vadovai pasakė, kad nėra įmanoma mažinti skiriamą e, sanglos politikai finansavimą ir aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas, bent jau dauguma Europos parlamente pasisako už tai, kad būtų pakankamai finansuojama sanglos politika. Taigi, Mėly draugai, mums reikalinga labai parama ir iš nacionalinių parlamentų. Ir dar vienas pastebėjimas dėl to, ką sakė kolega iš Airijos. Jis kalbėjo apie tai, kiek sėkminga buvo Airijos patirtis įsisavinant sanglaudos fondo lėšas. Aš penk, prieš penkerius metus lankiausi Airijoje aš buvau pranešėjęs rengiant pranešimą dėl ES biudžeto ir aš susitikau su Airijos finansų ministru. Ir miniu tai dėl to, kad čia kyla du svarbus klausimai. Pirmiausia, aš pats asmeniškai manau, kaip regiono vadovas e, Slovakijoje, kad reikia įsisavinti, kiek įmanoma daugiau lėšų iš ES, juos absorbuoti regione, bet kartais turime ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Airija viską darė centralizuotai, tai yra nedidelė šalis ir tiesiogiai per finansų ministeriją buvo skirstomos lėšos ir tokiu būdu įgyvendinimo įsisavinimo mastai buvo didžiausi. Taigi reikia vertinti abu tokius variantus ir čia svarbiausia partnerystė, partnerystė tarp miestų, miestelių, regionų, vyriausybių ir panašiai tam, kad visi susitartų dėl to, koks įgyvenimo modelis būtų pats geriausias konkrečiam regionui. Ačiū. Dabar persikelsime į Ispaniją. Deputatų kongresas, ponas Manuel Gonzales. Gracias, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Ispanijos vardu už kvietimą į šį renginį. Ispanija irgi turi tam tikros patirties, pozityvios patirties susijusios su sanglaudos politika. Buvo pasiek, pasinaudota daugeliu privalumų, daugeliu regionų ir daugeliu žmonių. E, Pietų Europos šalis labai nukentėjo nuo krizės Tačiau manau, kad Europa suteikė reikiamą pagalbą, parodė solidarumą su visomis šalimis. Ir čia kalbu Ispanijos vardu. Ir konvergencija bei solidarumas yra tie dalykai, kurie e, yra kaip niekad reikalingi. Taip pat ir tarp regionų. Ispanijoje turime daug regionų, kurie pergyvena pernai ir įnamai laikotarpį. Ats atsižvelgiant į finansinę perspektyvą 14-20 metams, turime nepamiršti tų regionų specifinių poreikių. Šalis, kurios yra grinusios mokėtojos, bet tam tikrą prasme visos šalis yra grinusios mokėtojas, tad yra būtina, kad tos šalis grinusios mokėtojas parodytų daugiau, dar daugiau solidarumo. Nes jei norime, kad situacija keistųsi į gerą pusę. Reikia neužmiršti, kad Ispanijos ekonominis augimas yra taip pat visos Europos ekonominis augimas. Solidarumas čia yra svarbiausias dalykas. Žinome, kad yra daug regionų, pergyvenančių perinamai laikotarpį Ispanijoje, kuriems ypač reikalinga sanglaudos politika ir jos lėšos. Kaip sakė komisaras, ir visiškai tam galiu pritarti, 14-20 metų laikotarpiu, jei bus dirbama greitai ir efektyviai, sugrįž pasitikėjimas žmonių Ispanijoje Europą. Jeigu ES turės tokią finansinę perspektyvą, kuri leis prisidėti prie ekonomikos augimo, tai taip pat, manau, galima bus padėti ES, padėti valstybėms narėms, padėti regionams ir ypač padėti tiems, dėl kurių mes čia ir esam susirinkę, o būtent kalbu apie pagalbą ES piliečiams. Būtina stiprinti kofinansavimo priemonę, solidarumą ir didinti sanglaudą Ispanijai ir kitoms valstybėms, kuriems reikia. Pana Šankelį, Europos parlamento atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, visiems kalbėjusiems diskusijose norėčiau padėkoti. Aš manau pirmiausia, kad biudžetas ir daugiametė finansinė programa yra didžiausi klaustukai, tai yra svarbiausi dalykai. E, girdėjome, ką sakė komisaras Hen. Manau, kad turime labai stipriai būti pasirengę šiuo klausimu. Biudžeto mažinti dabar nereikėtų, būtų užtikrinti didesnį skaidrumą. Antra, pritarčiau kolegai iš Ispanijos, kuris ypač kalbėjo apie šalis, kurios yra grinosios mokėtojos ar grinosios naudos gavėjos iš biudžeto. Manau, kad būtų negerai, jeigu šalis manos esas grinosios mokėtojos ir dėl to nusprendžia, kad jos gal nepakankamai naudos, bet jų kuriame europinė pridėtinė vertė, kur yra geras dalykas vidaus rinkos veikimui, tai yra geras dalykas regionams, nes šalių regionai, kurie galėtų pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis ir taip ekonomiškai kilti. Vienas iš kolegų pasakojo, kaip naudinga buvo regionams būti įtrauktiems į sanglaudos politikos taikymą. Septyniasdešimt trečiaisiais metais Airija įstojo Europos Sąjungą ir gavo pagalbos 58 procentus įsisavino jos. E, buvo galima sukurti tvirtą banko sistemą, atlikti daugybę kitų dalykų. Ir dabar e, turime sukurtą bendrą infrastruktūrą, kurią buvo galima sukurti sanglaudos politikos dėka Airijoje. Ta infrastruktūra išliko. Ir tai yra iš tikrųjų labai naudingas dalykas šaliai. Mes naudojamės tuo ir dabar, kai situacija vėl tapo geresnė. Akivaizdu yra tai, kad šalis, kuri pasirinka, šalis pati turi pasirinkti vieną ar kitą kelią. Ir šalis turi turėti galimybę pasinaudoti E, e, šalis turi turėti galimybę rinktis. Ir dabar mano šalyje stovi ženklai šalia kelių, kurie rodo, kad vienas ar kitas infrastruktūros projektas buvo gyvenintas svarbus sankos lėšomis. Diskusijos vyksta ir dabar mes turime ginti sanglaudos politiką, ginti ES biudžetą. Ir manau, kad turėtume teikti e, nenuilstamai, kad ES sanglaudos biudžetas turi būti išlaikytas ES turi rodyti didesnį solidarumą, nes tai yra naudinga visiems. Tad komisija kalba apie 1,3 trilijonų biudžetą. E, palaikykime komisijos siūlymą. Mes e, turime tuo pasinaudoti, nes žinome, kad būtina kurti darbo vietas Europoje. Ir taip pat svarbu nepamiršti ES strategijos 2020 tikslų ir programų. Vokietijos kolega minėjo, kad E, Visabonų sutartis mums numato per nelik daug tikslų, kurių galbūt nepavyks pasiekti, o sanglaudos politika yra ta priemonė, kuri gali padėti pasiekti tuos tikslus. Dėkoju. Dėkoju. Dabar Kipro Respublikos atstovų e, rūmų atstovė Estelė Demetri pasisakys. E, Dėkoju. Prieš Pereidama prie savo pranešimo pagrindinės temos, norėčiau pasakyti, jog e, man e, mums e, labai malonu, pirmininkaujant Kiprui, diskutuoti šitą temą. Mūsų diskusija tarp parlamentinėme posėdėje buvo taip pat labai įdomi. Diskusijose dalyvavo įvairių institucijų atstovai ir diskusija apie socialinę sąnglaudą iš tikrųjų buvo labai turininga. Aš manau, kad tokie sustikimai, keitimasis nuomoniai, e, kur tokie sustikimai bevyktų, ar, ar mūsų šalyse, ar, ar kitur, visuomet yra naudingi nes e, leidžia susipažinti su įvairiais požiūriais ir mintimis. Ponas e, Kipro ambasadorius ilgai kalbėjo apie kai kuriuos aspektus, tai dabar aš taip pat norėčiau pakomentuoti kai kuriuos e, iš jų. Visų pirma, naujos taisyklės patvirtintas komisijos 11 metais, 14-20 metams bus naudingas instrumentas vyriausybių rankose, kadangi čia yra numatytos supaprastintos procedūros, kurios leidžia sutaupyti nemažai laiko ir įgalina mus spręsti skubiai klausimus įvairius, kuriuos mes sprendžiame šios politikos rytyje. Manau, kad šios nuostatos leis mums pagerinti švietimo, užimtumo padėtį, infrastruktūrų padėtį, taip pat sustiprinti tarp regioninį bendradarbiavimą. Manau, kad e, šios e, naujos taisyklės anglodos rytyje nelabai palankios Kiprui. Kipras dabar figuruoja tarp turtingiausių regionų, skaičiuojant pajamas vienam gyventojui. Ir mūsų vidurkis sudaro apie 90 procentų BVP ES lygmenį. Tai dabar palyginus su tuo, kas buvo anksčiau, trešdaliu mažiau paramos mes gausime, tuo tarpu poreikis yra padidėjęs. Kita vertus, bendro finansavimo, kofinansavimo procentas nuo 80 procentų sumažėjo iki 50 procentų. Toliau teminis koncentravimas būtent pačiuose labiausiai išsivyščiuose regionuose, kaip kad siūlo komisija, yra kritikuotinas, nes čia neatsižvelgiama į tam tikrų regionų specifiką Europoje. Tose regionuose yra specifinės geomorfologinės sąlygos ir kai kurie iš tų regionų yra salos, izoliuoti ir reikia į tai atsižvelgti. 174 sutarties straipsnis sako, jog e, salose esantis e, regionai gali būti tuo pat e, metu ir valstybės esančios salose. Tada saugumo tinklelis, apsauginis tinklelis. Kipras ir toliau neturi pakankamai lėšų, norėdamas atremti visus vystimosi iššūkius ir patenkinti visus poreikius. Nors ir yra dėrybose daroma nuolaida į salose esančius regionus, vis dėlto ten nėra patikslinta, kaip bus atsižvelgta į šituos specifinius atvejus. Sanglaudos politikos gyvenimas 7-13 metais rodo, jog būtų naudinga būtų naudinga užtikrinti vietinių valdžios struktūrų aktyvesnį dalyvavimą diskusijose šitais klausimais, kad Europos e, Sąjunga gautų pakankamai e, anksti informaciją apie regiono poreikius turint omenyje sąnaudos politikos filosofiją ir dvasę, turint omenyje, kad yra bandoma e, išlyginti skirtumus tarp regionų. Būtina iš anksto numatyti įvairius interesuotų pusių susitikimus, kad šitie dalykai būtų aptariami ir kad rezultatai paskui būtų veiksmingesni. Bent ši bendrijos politika yra viena iš prioritetinių politikų Kipro pirmininkavimo metu. Mes bandysime papildyti šios ryties nuostatas, kad 14-20 metais ši politika būtų veiksmingesnė. Kipro parlamento atstovai remia visas pastangas, kuriomis siekiama įgyvendinti tokią politiką, kurios centre yra žmogus ir kurios tikslas yra kasdieninio gyvenimo pagerinimas. Būtent todėl mes ir toliau sieksime pažangos darybose ir gerų e, e, rezultatų juose. Pridursiu dar, jog pirmininkaujantis Kipras parengė ir išplatino dokumentą darybų kontekste. Tame dokumente yra numatyti kai kurie pakeitimai ir ten yra siūlomi kiti skaičiai e, dėl to vadinamojo apsaugos tinklelio. Dėkuoju, Viktor Buštinar, Europos parlamentas. Pone pirmininkė, ačiū Jums. Sveikinu visus dalyvius. Labai džiaugiuosi kad vyksta toks institucinis dialogas su nacionaliniais parlamentais ir vyksta laiku, laiku atsižvelgiant į sanglos politikos procesą ir taip pat laiku atsižvelgiant į visą Europą. Nes prieš tris savaitės Europos komisijos pirmininkas ponas Baroso Europos parlamentui pasakė puikią kalbą apie tai, kaip dramatiškai reikia Europai judėti prie federalinio modelio. Uh, Ir aš visapusiškai pritariu tam, kad reikalinga federalinė sistema mūsų ES. Tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai, valstybės narės papildomai turi perduoti nacionalinį savo suverenumą Bruseliui ir ES institucijoms. Tačiau mano nuomonė, federalinis modelis gali būti tvarus ir duoti rezultatų tik tuo met, jeigu jis bus pagrystas solidarumu, o sangodos politika yra susijusi su vidinių skirtumų naikinimu, skirtumų tarp valstybių narių ir taip pat rodant ir praktik, ro, skirta rodyti ir praktikuoti solidarumą, o ne vien tik tai apie jį kalbėti. Kadangi esu aršus federalinio modelio rėmėjas, manau, kad Sanglos politikos biudžeto mažinimo idėja gali sumenkinti bet kokias galimybes, ko nors pasiekti. Mums reikia, reikia tą suvokti, reikia dabar priemonių, nes Europa kitaip nejudės į priekį. Bet, bičiuliai, nepamirškime, kad 2014 metais vyks Europos parlamento rinkimai. Tai aktualu mums visiems. Politinės partijos Europoje nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas, visa tai yra susiję. Kaip mums 14 metais ta parduoti Europos projektą, kaip parduoti, įtikinti, kad tas federalinis modelis yra teisingas, nes 2014 metais įvairios partijos dalyvaus e, parlamento rinkimuose ir siūlys kandidatus į Europos komisijos pirmininko e, postą. Taigi kaip piliečiams parduoti tą idėją, kaip įtikinti piliečius, kad Europos parlamentas būtų pasirengęs dirbti, atsižvelgiant į naujus poslinkius Europos Sąjungoje. Kai kurios valstybės narės štai ką siūlo. Europos Sąjunga vien tik tai eurozonos, eurozonos biudžetu. Tai absoliučiai sumenkina bet kokią Europos idėją. Tai neleidžia kurti daugiau, geresnės Europos, tos Europos, kurios mums reikia. Ir galiausiai Kalbant apie bendrus politinius dalykus, norėčiau štai ką pasakyti. Ciniškai kalbant, vienintelė galimybė 27 ir kitoms prisijungsiančioms valstybėms, e, Kroatija jau tikrai įstos, mes tik kartu galime būti svariu pasauliniu veikėju, jeigu grįšime prie nacionalinių sistemų, su nacionalinėmis valstybėmis narėmis, netgi Vokietija bus per maža lyginant su Kinija ją. Ja. Jau nekalbant apie Rumuniją, Luksemburgą ar Maltą ar, ar kitas šalis. Taigi arba mes kartu kursime Europos Sąjungą, kuri kažko pasieks, kuri kažko duos, jeigu turėsime pakankamus susitarimus ir svertus, arba sumenkinsime tą Europos Sąjungą. Tai dabar reikia vat ir rinktis iš tų dviejų variantų. Ir reikia uh, kad ir nacionaliniai parlamentai dirbtų ES labui solidarumo vardan, tik, tai, tik, tik tokios vertybės pagrindų sukursime daugiau Europos. Dabar kalbame apie kitą e, monetos pusę. Rum, rumuniškai kalbėsiu, nes čia jau aktuali Rumunijos vidaus problema, su kuria šalis susiduria. kalba eina apie institucinius ir administracinius gebėjimus. Visi dokumentai, kuriuos rengia Europos parlamentas, pradedant bendruoju reglamentu ir perinant prie konkrečių specifinių reglamentų skirtų konkretiems fondams arba Connecting Europe priemonė, visos tos iniciatyvos, jose yra vienas sakinys. Reikia didinti administracinius institucinius gebėjimus, jeigu norime naujos anglodos politikos, jeigu norime, kad ji duotų apčiuopiamų rezultatų bendruomenėms, regionams, valstybėms narėms. Kolegos iš nacionalinių parlamentų. Europos parlamentas tikrai atliks savo pareigą šioje srityje. Europos komisija mus remia, mums pavyko užtikrinti daugiau supaprastinimo, tačiau panalizuokite tuos dokumentus, tas naujas koncepcijas, tai yra naujos priemonės, naujos institucijos, naujos savokos. Ir visa tai turi jau pradėti veikti nuo 14 sausio 1. Yra penki fondai, kur yra tas pats, kurių pagrindų yra tas pats kuriems yra taikomas tas pats reglamentas. Taigi mums reikia norint pasiekti rezultato, norint pasiekti poveikio sanglos politikoje, tie mechanizmai, tos institucijos turi funkcionuoti. Europos parlamento regionės plėtros komiteto prašymas nacionaliniams parlamentams yra štai koks, darykite spaudimą. Žinau, kad yra šalių, kurios puikiai dirba. Lenkija, mano pats mėgiamiausias pavyzdys, ir aš pasididžiuodamas galiu pasakyti, kad buvusi komunistinė šalis tapo įkvėpimo šaltiniu netgi senosiams valstybėms narėms ES. Taigi mums reikia, kad nacionaliniai parlamentai peržiūrėtų situaciją, kad padarytų trūkstamų dalykų sąrašą, ko trūksta, ko, kokių administracinių gebėjimų trūksta valstybėse narėse, kad būtų galima tas problemas teisiškai, instituciškai greitai išspręsti kad 14 metų sausio 1 dieną galėtumėme pasakyti štai jums naujoji sanglodos politika, kuri greitai duos pozityvių rezultatų. Na, niekaip lengviau mes neparduosime Europos, atsiprašau, kad taip merkantiliškai kalbu, ne, neįrodysime, kokie pozityvūs yra sanglos politikos rezultatai. Uh, gatvėse, paprastose miestuose, paprastiems žmonėms, e, kaimuose ir panašiai. Tai yra prievolė, bet kita vertus tai yra suvereni nacionalinių parlamentų teisė pasirūpinti, kad šis milžiniškas augimo potencialas, tai yra instituciniai administraciniai gebėjimai, būtų patobulinti, kad vėliau galėtumėme galvoti tik apie sėkmingą naujosios anglos politikos įgyvendinimą. Dėkoju. Ponas Adonis Konstantinų turės netrukus išvykti, tai porą trejata minučių suteikime žodį jam pirmininkaujančios valstybės vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šio posėdžio surengimą, nes iš tikrųjų didelis malonumas buvo čia dalyvauti, matyti kolegas iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento. Norėjau šiek tiek pakomentuoti, pirmiausia, dėl nacionalinių parlamentų įsitraukimo. E, tai yra labai svarbus dalykas. Ir manyčiau, kad turime užtikrinti ir toliau, kad nacionaliniai parlamentai aktyviai dalyvautų visose sprendimų priimimų procesuose. Sanglaudos politika yra numatyta ES sutartyse. Labai svarbu, kad yra iškelti specialūs tikslai sanglaudos politikos ir tie atskiroms valstybėms. Dabar esame prie, prie tokios fazės, kai atsiranda naujų sanglaudos politikos elementų Galime pasitelkti sanglaudos politiką kaip vieną iš svarbiausių ES plėtros priemonių. Dar kol kas taip nėra, bet aš manau, kad ateitie taip turėtų būti. Nes sanglaudos politika turi būti svarbiausia ES vystimo politika. Aš šiandien girdėjau daugelį kalbėtojų minint pinigus ir lėšas. Be abejo, visą tai yra svarbu, tai yra gyvybiškai svarbu bet pirmininkaujančios valstybės atstovas negaliu šių diskusijų, per nelik komentuoti diskusijų susijusių daugiametę finansinę programą, bet norėčiau jūs patikinti, kad bendrių metodų yra laikomasi visų diskusijų metu. Jau kai kurių pirmininkaujančių valstybių atstovai yra sakę anksčiau, kokie bus kriterijai numatant, kiek kuriai politikai bus skirta lėšų, pagal kokius kriterijus. Pirmiausias su sanglus politika susijęs kriterijus e, su sąjungos politika su jie kriterijai yra patys svarbiausi, tai yra numatyta ES sutartise ir tai galiojo ankstesnį programą laikotarpį. Dėl finansavimo, dėl lėšų negaliu daug komentarų išsakyti, nes diskusijos tebe vyksta. Manau, kad visos trys institucijos turi tam tikrą bendrą sutarimą, nors egzistuoja ir skirtumų. Jos laikosi naujo požiūrio į regioninę politiką. Jūs atsižvelgsite nori tos naujus elementus, dėl kai kurių iš jų mes jau sutarėme. Strateginis, pavyzdžiui, požiūris yra labai svarbus. Tai yra labai svarbus politikos aspektas, E, kuris buvo pasitektas, buvo pas, nuspręsta kombinuoti, susijęti draugien visus fondus turimus, kad būtų galima veikti e, su daugiau sinergijos, papildant vieniems kitą ir dirbant, svarbiausia, efektyviau. Tematinis koncentravimas, kitas dalykas. Ir komisaras, ir kiti kalbėjo apie tai, kad tai turi padėti pasiekti tikslų, tačiau tuo pat metu tai turi padėti atremti kiekvienai šaliai iškylančius iššūkius. Privalu atsižvelgti į teritorinį kiekvieno regiono ir šalies specifiškumą. Manyčiau, kad čia yra reikalingas tam tikras saugumas, tą minėjo ir prieš tai kalbėję kolegos. Negalima vieno dalyko pritaikyti visiems vienodai. Tačiau lankstumas turi būti susijęs taip pat ir su integruotu požiūriu. Tikslas ir jos yra siekti tvaraus augimo. Ir norėčiau apibendrinti pasakyti štai ką. Labai svarbu, kad daugiama, daugiametė finansinė programa uh, įsigaliotų. Pirmininkaujantį valstybę padarys viską, kad darybos dėl jos būtų sėkmingai užbaigtos Taryba darys viską, kad darybos baigtųsi lapkričio mėnesį. Tai yra labai svarbu ir pirmininkaujanti valstybė, nu, tą patį signalą siūs visiems suinteresuotiems subjektams. Sanglaudos politika po 2012 metų buvo taikoma katastrofiškai. E, ir jeigu nebus priimti rengiami sprendimai, tai tuomet mus ištiks tikra katastrofa. Būtina, kad būtų priimti reikiami reglamentai po to, kai bus susitarta dėl daugiametės finansinės programos. Ir mums, e, kaip žinia, reikia bent poros metų pasirenkti e, tos politikos įgyvendinimui. Tai nėra tokia politika kaip kitos. Tai nėra pajamų ir išlaidų tik tai klausimas. Europos parlamentas ir kitos ES institucijos bei valstybės narės turi suprasti, kad laikas šios politikos atžiūrė labai svarbus dalykas. Pirmininkaujantį valstybę darys viską, kas yra jos galiuose, kad visko būtų sutarta greičiau. Na ir paskutinis dalykas. Kodėl mes taip laukiame tokiametės finansinės programos? Pirmininkaujantį valstybė minėjo, kad sanglaudos politikos paketą prioritetas – Svarbu, kad institucinis dialogas, tas trilogas tarp visų trijų institucijų baigtųsi ir būtų sutarta dėl vieno aspekto svarbaus visoms valstybėms narėms ir piliečiams. Tai yra programos. Programos regionams. Visi suinteresuoti subjektai turi būti tikri dėl to, dėl kokių taisyklių yra susitarta, kokiu pagrindu bus dirbama. Aš tikiuosi, kad kitos dvi institucijos, ir esu tuo įsitikinęs, kad jos jau dirba prie šių klausimų, taigi tikiuosi, kad visi atliks jiems tenkančią darbų dalį. Ir mes galbūt negalėsime baigti diskutuoti dėl visų reglamentų dalių, tačiau aš manau, kad bendrą supratimą turėti yra būtina. Dėl svarbiausių aspektų sutarti yra būtina kuo greičiau, kad valstybės narės galėtų tinkamai pasirengti priimsimiems sprendimams. Dėkoju už kvietimą dalyvauti čia, dėkoju suteiktą žodį. Ačiū, dabar norėčiau pakviesti Bundestago atstovą Štepenmaier. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Su pirma norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti šiame tarp parlamentinėme renginyje. Taip pat labai džiaugiuosi girdėdamas, kad trilogas vyksta tinkamai. Regioninės ir struktūrinės politikos srityje Aš kalbu Bundestago regioninės politikos komiteto vardu. Struktūrinė politika ir regioninė politika turi remtis e, Europą 2020 tikslais. Per kitą programavimo laikotarpį turime pabrėžti, turėdami omenyje Europos padėtį, konkurencingumo aspektą. Čia turime taip pat pabrėžti užimtumą ir nedarbo mažinimą. Manau, kad struktūrinės ir regioninės politikos rytyje tai yra esminiai aspektai. Turime taip pat džiaugtis, kad e, yra pabrėžiamas e, pabrėžiamos makroekonominės e, sąlygos Bet matome, kad dabar teikiama pagalba priklausys nuo ekonominių ir biudžetinių sąlygų tenkinimo. Man atrodo, kad tai labai svarbus aspektas. Taip pat yra kitas elementas, dėl kurio būtų verta pamastyti. Mes turėtume geriau apibrėžti inovacijų savoką. Pats pagrindas yra tinkamas, tačiau turime čia tinkamiau apibrėžti inovacijas. Manau, kad turime palikti savo pakankamą veiksmų laisvę, pateikdami tą apibrėžimą. Produktyvi inovacija įmonėse, diversifikavimas taip pat turėtų būti čia apimtas e, tos savokos. Visi regionai ateityje turės dalyvauti struktūrinėje ir e, sanglaudos politikoje regionai, silpnesnieji regionai negali būti stiprinami stipresnių regionų sąskaita. Tie regionai, kurie, kuriems anksčiau buvo suteikta didesnė pagalba ir kurie sustiprėjo, gali tinkamai prisidėti prie būsimo sanglaudos tinklo teritorinė e, fondas. Teritorinės sanglaudos rytyje turi būti didinamas lėšos turi būti didinamos. Piliečiai turi žinoti, kad Europa tai yra ir tarp vyriausybinis bendradarbiavimas, ir dvišalis bendradarbiavimas. Ir manau, kad lėšos šiai sryčiai turi būti didinamos. Manau, kad turime kritiškai mąstyti apie štai ką. Ar per 14-20 metų programavimo laikotarpį turime reikalauti, kad keturi reglamento kriterijai visi keturi kriterijai būtų tenkinami. Todėl, kad kol kas dvi bendradarbiaujančios valstybės turi tenkinti tik tai du kriterijus. Tuo tarpu kriterijų skaičius yra dauginamas iš dviejų, čia ir kartelė yra pakeliama labai aukštai, kadangi reikalaujama, kad būtų tenkinami keturi kriterijai. Aš manau, kad daugeliu valstybių sunku bus dėl to dalyvauti programuose ir gauti paramą. Toliau phasing out. Manau, kad e, e, kai ką čia kompensuos e, saugumo, apsaugos tinklelis, du trešdaliai pagalbos bus ir toliau gaunami, tačiau e, turime pabrėžti štai, ką šie phasing out regionai turi būti apimti to apsauginio tinklelio. Toliau FEDER 5 procentų kvota praeitis atrodo, jog praeitis rodo, jog sanglaudos politika iš esmės stiprina kaimo vietovės, o ne gyventojus, kuomet sakom, kad 5 procentai FEDER fondo bus naudojami dideliems miestams, uh, E, remti, tai iš esmės čia mes e, ne visiškai tinkamų kelių einame. Mes turime vieną bendrą tikslą - supaprastinimą, biurokratinės naštos mažinimą. Ar tinkamai atsižvelgiama į tai dabartinėme projekte? Labai svarbus aspektas čia yra kontrolė ir turime užtikrinti, kad struktūriniai fondai, FEDER fondas yra tinkamai naudojami ir kad jų panaudojimas veiksmingas. Tačiau turime taip pat neperlenkti ir lasdos šioje srityje. Mes turime administracinės struktūras, kurios pasiteisina, ar reikia jas panaikinti. Ir čia aš norėčiau mm, pasakyti, jog turime naudoti tas priemonės, kurios jau pasiteisino e, praeitie administracinėje srityje, nes antraip mes e, dubliuosime, didindami administracinę naštą ir sąnaudas. Toliau kitas aspektas, dėl kurio sutarė Bundestago e, frakcijos. Mes e, nuolat Mes kritiškai žiūrime į pereinamo laikotarpio e, regionų išskirimą. Ir e, aš galvoju, ar tikrai yra tikslinga skirti tokią regionų kategoriją, kurių e, BVP vidurkis yra sudaro 75-90 ES vidurkio struktūrinės ir sanglaudos politikos esmė turi būti išlaidų degresija. Mes turime sukurti skatinimo sistemas, kad regionai vystytųsi Vokietijoje. Esame sukaupę teigiamos patirties toje srityje. Komisija savo pasiūlymų siekia sukurti pereinamą laikotarpio regionų kategoriją. Apie tai turime tikrai kritiškai galvoti. Ačiū dabar ponas Angurakis pasakys. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus nacionalinių parlamentų atstovus. Norėčiau taip pat apgailestauti, kad e, komisaras nebedalyvauja šiame sustikime, manau, kad e, jam būtų tikrai buvę naudinga išklausyti, ką dabar sako kolegos. Norėčiau pasakyti, jog e, Graikija iki 2007 metų e, patyrė pakankamai didelį ekonomikos augimą - 4,5 procentų. Tačiau per pastaruosius trejus metus mūsų BVP sumažėjo 23 procentais. ir prieš. Ta paskutinė krizė Graikijoje ir beje tai, tai taip pat e, sakoma ir sangaldos ataskaitoje, Graikijoje padidėjo skirtumai tarp regionų ir jie padidėjo taip pat tarp Graikijos regionų ir kitų Europos regionų. Kodėl taip e, atsitiko? Todėl, kad konvergencija ir sanglauda nevyko taip, kaip e, turėjo e, vykti. Ir čia kyla klausimas, kas pasinaudojo tomis lėšomis, kurios buvo skiriamos. Dabar naujieji fondai, naujosios lėšos vis labiau priklausys nuo 2020 tikslų Tai yra priklausys vis labiau nuo konkurencijos politikos. Yra vyriausybių, kurios veikia šitą linkme, bet taip darydamos jos perkelia šių politikų sąnaudas ant mokesčių mokėtojų pečių, nes antraip kapitalizmas negalės išsikapstyti iš krizės, į kurią dabar yra, e, kurioje dabar, dabar yra. ir projektai, kurie vykdomi sanglodos rytyje, e, labiausiai naudingi bus didelėms įmonėms. Connecting Europe, pavyzdžiui, srityje. Tai yra pasakytina tas pats. Tačiau e, niekas apie tai nekalba, nepaisant to, kad diskusija Regi komitete vyko apie tai. Kitas uh, dalykas. Sanglaudos finansavimas kai kuriuose srityse yra mažinama. Ministras vakar sakė, kad Graikija galbūt neteks 40 e, procentų lėšų skiriamų tai sryčiai. Ir man niekas konkrečiai neatsako į klausimą, kodėl taip e, yra. Ar visos tos lėšos ir, ir, ir fondai stiprina sanglaudą? Ne, tie fondai ir lėšos yra naudojamos stiprinti didelėms įmonėms. Tai yra ES e, augimo modelis, kuris mums yra įperšamas. O kur, kur yra panaudojami pinigai, kurie buvo skirti Graikijai, kur jie buvo panaudoti. Buvo statomos, e, sta, statomi greitkeliai, Ir dabar už tos greikelius reikia mokėti pinigus už jų naudojimą, o paskui tie pinigai bus panaudoti ateities greitkelių statybai. Mes taip pat matome, kad atsinaujinančios energijos e, sektorius yra finansuojamas. Matėme, kad e, čia aštuonis kartus buvo e, didinamas finansavimas, ar tai buvo daroma atliekų tvarkymui ar, ar kit, kit, kitiems tikslams, nesvarbu, šitie dalykai nebuvo naudingi regionams, nebuvo sukurta naujų darbo vietų ir tuo nebuvo prisidėta prie ekonomikos gaivinimo regionuose. Būtent todėl Graikijos padėtis tokia yra, kokia yra ir todėl tarp regionų yra dideliai skirtumai ir todėl tokia valstybė kaip Graikija dabar gali atsidurti ES paraštėje. 45 procentai investicijų Graikijoje, investuoti pinigai Graikijoje, 45 procentai tų sumų grįžta pas tas valstybės, kurios daugiausiai moka įmoko ES biudžetą. Tad kai kalbam, pavyzdžiui, Vokietiją, tad kai kalbam apie ekonomikos augimą, tai čia kalba sukasi tik tai apie didelių įmonių augimą mes e, matome, kad e, ekonomikos augimas kaip po toks yra anemiškas ir matome, kad yra nulatinis aukštas nedarbas, kuris e, visiškai e, neatlepia darbuotojų lūkesčiams. Mes turime galvoti apie darbuotojų interesus, apie būtiniausius dalykus, Pavyzdžiui, turime galvoti apie e, gaisrų prevenciją, apie potvinių prevenciją, turime galvoti apie darželių e, statybą. Labai daug e, tėvų negali leisti vaikų į darželius, nes yra pakankamai darželių. Turėtume taip pat galvoti apie senelių namus, nes kai kurie iš tų senelių namų užsidaro dėl krizės. Dėkoju. Kaip matote, išklausėme daug įvairių nuomonių, nėra viskas taip paprasta. Ponas Tatatski iš Bulgarijos kitas kalbėtojas. Tai Ačiū kolegos. Labai džiaugiu, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje ir papasakoti, kokia yra mūsų šalies pozicija šiuo svarbiu klausimu. Juk sanglaudos politika bus svarbiausia priemonė. Siekiant užsitikrinti geresnę fiskalinę drausmę, taip pat tai bus reformų garantas daugelį svarbių sektorių. Tai prisidės prie pagrindinių tikslų siekimo, kaip kad e, skirtumų tarp regionų mažinimo Europoje ir e, skirtumų tarp regionų mažinimo valstybėse narėse. Aš manau, kad valstybės narės neturi būti charakterizuojamos kaip pagrindinės įmokų mokėtojos ir pagrindinės naudos gavėjos. Aš manau, kad turėtumėme kalbėti apie tai, kad struktūros, struktūriniai fondai turi būti skiriami konkurencingumo didinimui apskritai ir konvergencijos skatinimui ir stiprinimui. Ir tokiu būdu tai bus naudinga ir įnašų mokėtojams, ir naudos gavėjams. Sanglauda, geresnis lėšų panaudojimas, aišku, viena kita papildančios savokos. Dėl tos priežasties aš manau, kad savo diskusijose turėtumėme daugiau kalbėti apie rezultatus ir regionus. Turėtumėme siekti partnerystės, kuri būtų naudinga vietos interesams. Ir aš manau, kad integruotos teritorinės investicijos šiame reglamente yra labai svarbus žingsnis į priekį. Na ir dar vienas dalykas, kuris mano vertinimu yra labai svarbus būtent tai, kad turėtumėme siekti viet, plėtros vietoje, naudodami struktūrinius fondus ir pasinaudodami programomis iš kitų įvairių sričių. Nes naudodami lėšas iš įvairių fondų galėtumėme išspręsti realias problemas vietos lygmenių ir taip pat siekti tvaraus vystimosi. Taigi ši iniciatyva yra mums gan svarbi, tačiau norint pasiekti visų Europa 2020 strategijos tikslų, norint pasiekti sanglaudos politikos tikslų per ateinantį 14-20 metų laikotarpį. Mes Bulgarijoje manome, kad lėšos turėtų, bū, turi vykti geresnis koordinavimas tarp fondų per bendrą strateginį dokumentą ir taip pat per partnerystės sutartis. Norėčiau pakomentuoti patį reglamentą ir konkrečius jo aspektus. Mes manome, kad bendras strateginis pagrindas, strateginis dokumentas turėtų būti, turėtų turi turėti išsames nuostatas. Reglamente yra numatoma nemažai lankstumo valstybėms narėms, nes turime pagalvoti apie poreikius regionų lygmenių. Bulgarija nemano, kad 2,5 procentų nuo BVP principas galėtų būti teisingas e, skirstant lėšas. Mes manome, kad e, reiktų daugiau dėmesio skirti skurdesniems regionams, nes jeigu pasitelksime dabar siūlomą principą, nepasieksime e, trokštamos kon konvergencijos tarp turtingesnių ir varganesnių regionų. Mes turėtumėme daugiau dėmesio skirti neturtingesniems regionams turime laikytis dabartinio programinio laikotarpio nuostatų. Na ir galbūt galime naudoti ir kitus principus, BVP procentą ir bendrą e, perkamąją galę ir panašiai. Dabar Bulgarija dar e, pritarė 11 teminių tikslų siūlymui per ateinantį programinį laikotarpį. Tačiau mes nesutinkame, kad turėtų būti numatomas 5 procentų rezervas fonduose, rezervas paimtas iš įvairių fondų pagal bendrą strateginį dokumentą, mes manome, kad tas rezervas neturėtų būti privalomas, reiktų čia laikytis dabartinio programinio laikotarpio principo. Na, o teminėms koncentracijoms mes pritarėme, nes jos, aišku, turi būti apčiopiamesnės ir tų reikalavimų neturi būti per daug, nes reikalavimai užkardo lankstumą valstybėse narėse ir tada labai sudėtinga perskirstyti lėšas. Kai tuo tarpu kur kas svarbiau yra atspindėti vietos regionų specifiką ir įgyvendinti eksantę sąlygas. Taigi mes toms eksantę sąlygoms tikrai pritarėme, jos yra labai svarbios siekiant prioritetinių tikslų, tačiau turėtumėme laikytis proporcingumo principo. Jeigu mokėjimas yra stabdomas, tuomet reiktų žvelgti į prioritetinius dalykus ir biudžeto, biudžeto vykdymo tvirtinimas nėra įmanomas tuo atveju, jeigu programa yra stabdoma. Taip pat reikia pasitelkti makroekonominės sąlygas, negalime mažinti valstybių narių motivacijos laikytis griežtos e, fiskalinės drausmės ir manome, kad naujas, nauja finansinė priemonė yra gera. Der, dėl išlaidų manome, kad PVM, PVM turėtų būti per kitą programinį laikotarpį irgi laikomas e, atitinkančių kriterijų, kriterijus. Na ir apskritai turi būti išsaugomi dabar siūlomi kriterijai dėl PVM tinkamumo finansavimui. Dabar dar pakomentuosiu finansavimo mastus. Mažiau išsivystę regionai turi būti finansuojami daugiau. Nepritarėme bendra finansavimo principui remianti 75 procentais pritarėme pasiūlymui mokėti avansus, ką siūlė komisija, mokėti avansus valstybėms narėms, tačiau komisijos siūlomos sumos mūsų vertinimu yra nepakankamos, kad būtų galima valdančiai institucijai užsitikrinti reikiamus grinuosius pinigus. Na ir atsižvelgdamas į tai, ką sakė kiti kolegos, manau, kad reikia tikslingų finansų valstybėse narėse, tikslingo finansavimo. Uh, ir bendras strateginis pagrindas čia šiuo atveju nelabai gelbsti. Taigi mes turime paklausti savęs, ar nacionalinio lygmens institucijos turi gebėjimų, pajėgumų, yra pakankamai lankščios projektus valdyti. Savo, remdamiesi savo patirtimi, manome, kad per daug yra biurokratijos. Kartais Dėl to nėra pakankamai įsisavinamos lėšos. Dėl to teminė koncentracija matyt leis, matyt pažabos valstybių narių lankstumą. Tuomet sudėtingiau bus valstybėms narėms skirti tikslinės lėšas ir nukreipti jas ten, kurios labiausiai reikalingos. Dėkoju. Uh, thank you very much from, Ačiū už Bulgarijos išsakytą poziciją. Aš manau, kad puiku, jog Bulgarijos atstovas pasisako už makroekonominės sąlygas. Tai yra tikrai nuostabu, neįtikėtina. Kitas kalbėtojas, ponas Karusogali Krisogelios. Prašom. Ευχαριστώ πολύ. Dėkoju. Norėčiau pabrėžti štai ką. Šios dienos diskusijos nėra susijusios vien tik su pinigais. Mes kalbame apie esminį klausimą, kokios ES mes norime. Tai be abejo yra susijęs su socialinė sanglauda. Tai taip pat yra susijęs su ES galimybė išgyventi. Mes norime gyvybingos Europos, todėl manome, kad turime susitelkti prie teminių prioritetų, kad galėtume išsiaiškinti, kam yra skiriami viešieji pinigai. Jų tikslas, jų skirimo tikslas turi turėti tikslą e, ekonominį atsigavimą ir ES išgyvenimą. Be abejo, daugiau pinigų nepakenktų, tačiau Norint mąstyti apie svarbiausius prioritetus, būtina numatyti reikiamai pinigų ES, kad ši nepriklausytų tik nuo valstybių narių indėlio biudžetą. Mes taip pat turime e, turimas lėšas efektyviai naudoti tam, kad būtų galima įvykdyti socialinę ir ekonominę konvergenciją ir kad būtų galima užtikrinti socialinio išgyvenimo ES tikslą. Būtent dėl to visi mechanizmai turi būti pasitelkti tam, kad būtų galima užtikrinti, kad skirtos lėšos yra ne šiaip savo įsisavinamos, bet kad jos yra įsisavinamos efektyviai, kad būtų galima pagerinti gyvenimo sąlygas visuomeniai. Vis, skirų visuomenių vietos, visuomenių regionų vaidmuo yra labai didelis įgyvendinant regiona, regioninius projektus. Dėl to turės būti pasirašyti sutarimai tarp valstybių narių ir Europos komisijos, kai mes kalbame apie partnerystės sutartis, mūsų supratimu turime turėti omenyje, kad į partnerystę sutartis turi būti įtraukti ir regionai, nes tai yra sutarties pasirašytojai. Taip pat turi vykti nulatos vidaus konsultacijos, kad būtų galima kalbėti apie sanglaudą ir regionę plėtrą. Kita vertus, kiekvienas regionas yra savotiškas. Aš esu regiono tarybos narys savo šalyje. E, Jėgėjo jūros šiaurėje e, saloje yra mano apygarba, apygarda, tad reikia, kad sanglaudo socialinės programą turėtų kiekvienas regionas, nes e, žinome, kad tos paties regionai palaiko per malyg mažai kontaktų. Regionai, įsivystę regionai dažnai yra sudaryti taip, kad jame, yra, būna, kad jame būna ir tokių zonų, kur dėja išsivystimas yra netoks geras, trūksta infrastruktūros, yra per didelis netarbas ir panašiai. Tad komunikavimas būtinas. Be kita ko, reikia numatyti, kad būtų konkrečių projektų. Būtina išsiaiškinti, kas yra galima nuveikti regionų lygmenių ir kas negalima nuveikti. Kita vertus, kai dėl regionų integracijos į tas tris kategorijas tarpinio e, laikotarpio regionai ir mažiau išsivystę irgi, tiems, jiems turi būti pritaikytos aiškios taisyklės. 2012 metais jau reikia priimti sprendimus, kad galėtume spindėti e, nūdienos lūkesčius. 90 metai yra visai kitas laikotarpis. 12 metais yra jau naujų dalykų, naujų poslinkių. Buvo pateikta studija, iš kurios matome, kad kai kurie regionai jau yra integruoti į naujas kategorijas, remiantis 2009 metų kriterijais, duomenimis. Įsivaizduokite, kas būtų, kaip e, būtų, jeigu vertinimą reiktų atlikti pagal 12 metų kriterijus. Manyčiau, kad situacija būtų visai kitokia. BVP kai kurių regionų yra minus 17 procentų lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu. Tai mat, ta, ta klasifikacija nebėra teisinga. E, BVP dėja nėra vienintelis kriterijus. Ir Reikia taip pat atsižvelgti į kitokius kriterijus, kaip socialinė sanglauda ir regiono gyvybingumas, kad galėtume turėti tikrą vaizdą situacijos tokios, kokia jie yra. Dėkoju. Ja, dank, für... Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar dar kartą suteiksime žodį e, vienam atstovui iš Europos parlamento, paskui iš nacionalinio parlamento. Ponas Avis iš Vengrijos parlamento, turi galimybę kalbėti, kur jūs klausė pirmininkas. Tisztelte köszöntöm a parlamentközi találkozó valamennyi résztvevőjét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen találkozó. Dėkuoju. Dėkuoju už galimybę pasisakyti. Labai naudinga renkti tokius uh, sustikimus, kur nacionalinių parlamentų atstovai gali pasisakyti apie sanglaudą, partnerystės e, sutartis. Aš norėčiau pakomentuoti tokį aspektą. Supaprastintas apskaičiavimo sistemas Pagal komisijos pasiūlymą viskas bus sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai e, specifinis reglamentas e, numatys specialias nuostatas tam tikram regionui. Pasiūlyme yra numatyta vieninga sistema, kuri bus uh, taikoma penkerius metus. Ir tai pagerins kai kurių valstybių padėtį. Kalbant apie skaidrumą ir jo užtikrinimą, reglamente yra numatytos nuostatos dėl skaidrumo, mes joms pritarėme. Pritarėme taip pat lankstumo priemonėms kalbant apie techninę aplinką, kaip žinote, ji labai e, keičiasi. Trijų metų laikotarpis bus išlaikytas. Aš jau kalbėjau apie PVM aspektą ir esu sakęs, kad PVM bus mažinamas per kitą programavimo laikotarpį. Komisijos narys pakankamai palankiai į tai žiūrėjo. Aš esu kilęs iš šiaurinės Vengrijos dalies. ateityje komunos gali prarasti kai kurias veiksmus vertus. Dėkojame kalbėtų iš Vengrijos, dabar Johim Celler iš Vokietijos, iš Europos parlamento. Ačiū, po pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta susitikimas su nacionalinio parlamento, nacionalinio parlamento atstovais. Aš manau, kad bendradarbiavimas yra labai svarbus šiame etape, turime jį tik stiprinti. Ir neturėtumėme tik kartą per metus susitikti, turėtume renkti tokias atviras dienas, esant dabartiniam diskusijų etapui. Dėkoju visiems, kurie pasisakė iš nacionalinių parlamentų ir tikrai labai svarbu kalbėti apie struktūrinę ir sąnaudos politiką po 2004 metų. Struktūriniai fondai yra pagrindas siekiant konkurencingumo augimo regionuose, kuriant darbo vietas. Diskusijų pradžioje čia parlamente tas kaip ir lik ir ne, neišryškėjo, ne, nebuvo aišku, kad po 2014 metų ir toliau gyvos struktūrinė sanglaudos politika. Dėl to aš manau, kad tai yra tam tikras proveržys. Taip pat norėčiau kreiptis į kolegas nacionaliniuose parlamentuose kad jie pamastytų apie tai, kokį spaudimą jie galėtų padaryti savo vyriausybėms, kad e, būtų kreiptas į tas nacionalinės vyriausybės su prašymu judėti į priekį dėrybose taryboje, nes išklausėme tarybos atstovą, kuris sakė, kad dabar parlamentas yra prieėmę sprendimus, komisija irgi jau seniai yra priemusi sprendimus ir dabar viskas priklauso nuo tarybos. Tarybos pozicija įvairiais klausimais nėra suderinta dėl sanglados ir e, struktūrinės politikos po 2014 metų. Taip pat girdėjome ir anksčiau aukštus pareigūnus iš regioninės, val, regioninės valdžios, kurie teigia, kad e, santu, taupimo politika, sprendžiant skolos problemas, turi būti derinama su augimo ir užimtumo politika aišku, kyla klausimas, kaip jie ragins ir skatins tą augimą. Dažniausiai išvelgiama tokiu atveju struktūrinius fondus. Taigi, jeigu tie struktūriniai fondai yra tokie svarbus, tuomet turime kuo greičiau pasiekti rezultato. Dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolega iš Vokietijos, iš Bavarijos. Jis teigė, kad ES strategija 2020 jos tikslai turi būti vertinami kaip pagrindas formuojant politiką. Jeigu taip yra, tuomet kaimo vietovės ir toliau turėtų tapti mūsų politikos centriniu tašku, nes 70 procentų gyventojų gyvena miestuose ir augimas yra aktyviausias miestuose. Inovacijų kūrimas tvari plėtra yra įmanoma tik įtraukiant ir kaimo vietovės, ir miestus į struktūrinę politiką ir struktūrinius fondus. Tark kitko, kaimo vietovės jau gauna naudos iš ES biudžeto maždaug 40 procentų žūp pirmojo ir antrojo ramšio finansavimo yra skiriama kaimo vietovėms. Turime to nepamiršti. Taip pat pritariu visiems, kurie teigia, kad reikia gerinti bendradarbiavimą per sienas. Europos parlamentas dėrybose akcentuoja, kad lėšos bendradarbiavimui per sienas, tarp valstybiniam bendradarbiavimui turi sudaryti 7 procentus sanglaudos ir struktūrinių fondų politikoje. Ir tos procedūros turi būti paprastesnės, kadangi pasienio regionai leidžia ES žmonėms e, vienytis, jaustis vieningesniems ir dėl to tokios programos turi būti skatinamos siekiant teritorinio bendradarbiavimo Europoje. Aš dar kartą norėčiau kad pasakyti, kad teritorinio bendradarbiavimo priemonės turi būti remiamos tose naujose dokumentuose, ne tik kalbant apie bendradarbiavimą Europoje, bet tas bendradarbiavimas turi būti išplėstas, įtraukiant trečiasią šalis, mūsų kaimininę šalis. Turime įtraukti ir kitas priemonės, kaiminystės priemonę, stojim, pasirinkimo stojimui, stojimo priemonę. Reikia tomis priemonėmis irgi pasinaudoti, jos turi būti irgi pritaikomos ten, kur duotų daugiausia naudos. Dėkoju ponui, Celi, ponui Celeriui. Kitas kalbėtojas komisijos vardu pasisakys ponas Martinas. Jisai pasižymėjo, mačiau daug dalykų. Aš manau, kad norėsite šį bitą pakomentuoti, ponė Martinai. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Labai turtingos ir įdomios vyko šį diskusijos. Džiaugiuosi, kad galėjau užklausyti tiesiogiai nacionalinių parlamentų atstovų, kurie išsakė daug jiems susirūpinimą keliančių klausimų. Ir taip pat, aišku, komisaras Han tikrai gaus ataskaitą tų visų pasisakymų, dėja jis negalėjo dalyvauti šį rytą visose diskusijose. Aš e, iš supratau, kad bendrai yra pritarėme e, politikai ir tam finansavimui, kuris, kurį siūlo komisaras Han, būtent, kad būtų išsaugoma politika kaip pagrindinė investicijų politika ES visose valstybėse narėse. Tai susiję ir su argumentais, e, kaip to bus galima pasiekti. Aišku, tai Čia labai aktualus ir veiksmingumas, efektyvumas. Mes norime, kad ši politika būtų kuo galima efektyvesnė ir veiksmingesnė. Ir tam pirmiausia reikia sieti šią politiką su strategija 2020. Dabar yra bendrai pripažįstama, kad yra būtina tą daryti, kad ES finansavimas būtų skiriamas prioritetinėms rytims. Ir ta strategija visapusiškai atitinka regionų poreikius ir tai, kad sanglaus politika, politikos vaidmenys būtų tinkamai atliekami, gyvendinami, atsižvelgiant į solidarumo principą. Šiandieną buvo daug kalbama apie teminę koncentraciją. Ir pusiausvyrą tarp jos ir lankstumo, tam, kad regionai galėtų patys nuspręsti, kur skirti finansavimą. Komisaras Hanas kalbėjo apie tai, kad reikia tikslingai skirti finansavimą ir užtikrinti taip pat lankstumą. Na ir dabar, kalbėdami apie tą koncentraciją, suprantame, kad tai yra teminių tikslų koncentracija labai aukštų lygmenių. Jeigu pažvelgtume į regionės plėtros fondą, matome, kad komisija siūlo skirti finansavimą trims labai plačioms rytims - moksliniai tyrimai, inovacijos, parama smulkioms vidinėms įmonėms ir energijos efektyvumas. Čia yra 80 procentų labiau išsivyščiusiuose, 50 procentų mažiau, išsivyš... mažiau išsivyščiusiuose. Taigi į tai eina ir lankstumo elementas. Tai reiškia, kad tuose labai plačiuose tiksluose regionai patys gali apsispręsti, kaip detaliai, kaip tiksliai bus išdalyjamas tas finansavimas, kaip jis bus panaudojamas. Tačiau tikslai pasirink, tikslų pasirinkimas yra susijęs ir su, aišku, strategija 2020. Dėl to komisijos vertinimu, ta, pasinaudojant tą menių metaforą, kurią panaudojo komisaras, na, sudėtinga būtų teikti, kad iš 11 patiekalų vien tik tai regionai gali pasirinkti 3-4 tikslus viskas yra susijęs su bendru požiūriu, bendra sistema ir iš karto jau yra tie pasirinkimo variantai siūlomi. Tai, kas e, geriausia tiktų regionams. Dabar trumpai norėčiau pakomentuoti partnerystės sutartis ir partnerystės principą. Esminis partnerystės sutarties elementas yra suderinti du požiūrius iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Bet taip, kad e, kiekviena valstybė narė galėtų suderinti tuos elementus. Ir dėja kol kas, kalbant apie patį procesą, kuomet yra pirmiausia sutartis, o po to yra įgyvenima programa, mes dabar realiai matome, kad kuriant programą ir sudarant partnerystės sutartis, tie dalykai turi vykti kartu. Būtų iš tiesų perdėm sudėtinga viską pradėti nuo aukščiausio lygmens valstybėje narėje ir po to pereiti prie atskiros programos. Tai yra dalykai, kurie turi vykti kartu, nes partnerystės sutartys, susitarimai yra tai, kas suvienyje tai, ką, kas buvo numatyta programos turinyje. Taigi tai turi būti toksai konsoliduotas procesas ir aišku, kažin ar dėrybų metu būtų galima pirmiausia išsiderėti dėl sutarčių, dėl partnerystės sutarčių, o po to pereiti prie dėrybų dėl konkrečių programų. Dėl praktinių vien tik tai priežasčių mes manome, kad tai turėtų būti du paraleliniai procesai. Per partnerystės sutartį yra įkvepiama gyvybė partnerystės principui ir tuomet įvairūs partneriai gali suvaidinti savo vaidmenis tame procese. Mes pritarėme tam, kad turi būti daromas skirtumas priklausomai nuo nacionalinių, instituc... nacionalinių institucinių sąrangų tarp išrinktų regionų, išrinktų, re... išrinktos regionos, regiono valdžios ir kitų veikėjų. Ir dėl to mes manome, kad Elksenos kodeksas yra visai nebloga mintis, nes ten būtų numatoma galimybė, kaip atskiri veikėjai galėtų suvaidinti savo vaidmenis tiesiog. Ir partneriai, jų dalyvavimas suteiks daugiau legitimumo programoms. Dar viena mintis dėl sąlygų, nes tai yra irgi vienas pagrindinių būdų siekiant užtikrinti politikos efektyvumą. Ir buvo tam tikrų abejonių išsakytų jų atžvilgių. Aš manau, kad eksantės sąlygos, tai yra iš ankstinės sąlygos, siekiant, kad finansavimas būtų teisingai, teisingas, tam kaip ir pritarėme plačiau. Ir teisingai, nes tie, kurie kalbėjo, sakė, kad svarbiausia neapsunkinti proceso iš pat pradžių. Reikia siekti tikslo ir pasirūpinti, kad investicijos duotų rezultatą. Ir tam, aišku, komisija visapusiškai pritarė ir aš pasirūpinsiu, kad mes irgi suvadintumėme savo vaidmenį. Makroekonominės sąlygos. Aš manau, kad po tokių pradinių abejonių, vėliau įsibėgėjus diskusijoms, matome, kad plačiau yra suprantama, kad sanglaudos politika negali būti atskiriama nuo ekonominės valdysenos sąrangos, dėl kurios deramas ir kur yra įgyvendinama. Ir čia pagrindinis elementas, kurį reikia pabrėžti, yra tas, kad čia nėra bandoma bausti valstybių narių, kurioms, kurias ištiko ekonominiai sunkumai, kurioms reikalinga parama, kurių deficitas per didelis priešingai. Komisijos siūlyme yra tas, išsaugomos papildomo bendrafinansavimo variantas toms šalims. Tačiau jeigu valstybė narė nesilaiko rekomendacijų pagal ekonominės valdysenos sąrangą, sistemiškai tą daro, tuomet ateina momentas, kuomet jau reikia pritaikyti tam tikras sąlygas. Taigi skatinama parama toms valstybėms narėms, kuriuoms parama reikalinga esant ekonominiams sunkumams. Tačiau taip pat pasirūpinama, kad tam tikrų momentų jeigu valstybės narės nesilaiko rekomendacijų, jos turi prisimti atsakomybę. Tai būtų gal pagrindinės e, mintys. Dėkoju visiems už įdomius pasisakymus. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Ponui Martin. Mūsų renginys eina į pabaigą. Ponės Hubner, mūsų pirmininkės vardu, norėčiau padėkoti visiems už jūsų dalyvavimą posėdėje šiame. Ačiū visiems už jūsų vertingą indėlį į diskusijas. Manau, kad Europos parlamentas sužinojo labai daug dalykų jūsų dalyvavimo ir pasisakymų čia dėka. Aš girdam tiesioginį jūsų balsą. Tai labai svarbu, nes pirmą kartą Europos parlamentas e, dalyvauja kaip teisėkūros proceso dalyvis su Europos komisija ir taryba, e, priimant sprendimus dėl ES ateities. Europos parlamente mes jau pasiekėme pirmų teigiamų rezultatų. Ir čia pirmiausia turiu menyje teritorinį bendradarbiavimą. Europos komisija jau labai prieatėjo prie mūsų pozicijos šiuo klausimu. E, Europos parlamentas kalba apie 7 procentus, Europos komisija apie 3,5 procento. Ir čia Europos parlamentas nenorėtų, kad būtų kalbama tik apie kažkokius nedidelius projektus. Jeigu mes prašome daugiau pinigų pasienio regionams, tai tam, kad būtų galima plėtoti ten infrastruktūrą. Kol kas tai nenumatyta tarp prioritetų. Ir tai, ko gero, bus tas dalykas, dėl kurio dar teks dėrėtis. Visa eilė klausimų ir temų šiandien buvo paminėta, kolegos kalbėjo apie e, infrastruktūros tinklų priemonę Europoje. Buvo kalbama apie tarpinių regionų kategoriją. Mano supratimu, čia irgi ne viskas dar sutarta. Europos parlamentas turi savo poziciją, tačiau iš parlamento kolegų daug kas abejoja dėl komisijos požiūrio. tiek dėl valstybių ir vyriausybių pareikštų naujų idėjų. Buvo siūlyta, kaip girdėjote, ar laikraščius skaitėte, siūl... buvo siūlyta kurti naują eurozoną ir numatyti pagalbą tik eurozonos valstybėms. Kaip pavyks tai susijęti su struktūrinė politika, kurios, kuria gyvenint buvo laikomasi taip vadinamo integruoto požiūrio. Buvo siekiama teikti pagalbą silpnesniems regionams, kad būtų pasiekta pusiausviros. Tad nežinau, kaip pavyks įrodyti, kad šis e, naujas požiūris e, yra nuoseklus ir daugmaž atitinkantį seniau e, vyravusi. Tai ko gero bus didžiausias iššūkis, nes reikės tuos abu dalykus tinkamai koordinuoti. Tai vėlgi bus artimiausių dienų diskusijų objektas. Kol kas visiems ačiū už dalyvavimą ir kviečiu visus tauriai kokteilio čia pat prie salės durų. Visiems ačiū už dalyvavimą. Very good. So, now we have the cocktail. Is it always? Is it already? Yes, yes. Huh? A cocktail, yeah. Wow. Ah. Five minutes.